Dear colleagues, good morning. Labas rytas, kolegos. Tęsame darbą. Prašau susėsti. Čia prisidėjome jau pas mus atvyko ponas Giovanni Ketler, Olafo vadovas, Taip pat laukiame ponios Labail, komisijos teisingumo generalinio direktorato atstovės. Pirmiausia pranešimas. Jūsų patvirtinimui teikiame tokias koordinatorių rekomendacijas. Pirmiausia, peržiūrėtas Libe komiteto tyrimų, e, peržiūrėtas, posėdžių peržiūrėtas sąrašas. Toliau e, e, sąrašas e, lybė komitetų komiteto posėdžiams kitaip setams, kurį patvirtino koordinatoriai. Ar niekas neprieštarauja? Suprantu, kad ne. Taigi koordinatorių sprendimai patvirtinti. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad Jūsų ponas Davor Stier iš MPP e pak, tapo pakaitiniu mūsų komiteto nariu. Dabar bendra diskusija dėl 13 ir 14 darbo atvarkės klausimo. 13 klausimas Europos prokuratūra, o 14 <clears throat> yra Eurojustas, e, būdžiamosios teisinos agentūros agentūra. agentūra. Lisabonos nuostatos dėl Eurojusto teisinės sistemos, teisinių pagrindų įtraukia Europos parlamentą ir nacionalinius parlamentus įvertinant Eurojusto veiklą. Taip pat yra nuostata e, Lisabonos sutartyje dėl prokuratūros. Tai yra nauji bruožai, kuriuos įvedė Lisabonos sutartis. Įgyvendinant šią sutartį, šias nuostatas, komisija patvirtino paketą dėl Europos prokuratūros kūrimo <clears throat> ir pasiūlymas dėl reglamento reformuoti Eurojustą. Be to yra komunikatas dėl geresnės apsaug, e, sąjungos finansinių interesų apsaugos. Ir taip pat vyriausybių komunikatas dėl e, kovos su sukčiavimu biuro Olafo. Taigi dabar mes norėtume išklausyti apie šios pasiūlymus, todėl skiriame šios laiko e, aptarti šios klausimus su pana Labailo ir Olafo vadovu panu Kessleriu. Kodėl dar laukiame ponios, kadangi dar laukiame ponios Labail, išklausykime pirmiausia pono Kesslerio. Prašom. Ačiū, ponia pirminkė. Pana labai turbūt atvyks netrukus. Ir taip pat pristatys e, pasiūlymus dėl prokuratūros ir Eurojusto. Kaip žinote, dėl, pasiūlymas dėl Europos prokuratūros įkūrimo e, pateiktas komisijos Liepos 17 kartu su pasiūlymu reformuoto Eurojustą. Olafas ir Teisingumo direktoratas buvo tos tarnybos, kurios e, rengė šį pasiūlymą dėl prokuratūros, o pasiūlymas dėl Eurojusto yra išimtinė e, Teisingumo direktorato kompetencija. Kokia yra motivacija teikiant pasiūlymą įskurti prokuratūrą? Ne tik dėl to, kad tai yra numatyta sutartyse, ne vien tik dėl to, kad būtų laikomas įsipareigojimų ar sutarties teisinių nuostatų, yra daug rimtesnė priežastis. Viešiai finansai patiria spaudimą visoje Europos Sąjungoje. Ir šiuo momentu kiekvienas euras yra brangus mokesčių mokėtojams. Varsybės narės vidutiniškai praneša apie 500 milijonų eurų e, sukčiavimo suma tokia būtų vidutinė per metus. Tačiau, e, ko gero, realus skaičius yra ko gero didesnis. Smarkiai didesnis, nes turėdami dabartinės priemonės valstybės narėse neturime galimybių galimybės turėti šio reiškinio pilno vaizdo. Na, o auka šiuo atveju yra Europos mokesčių mokėtojas. Kad geriau galėtume kovoti su šiais e, nusikaltimais, kurie tvaria poveikį ES finansiniams interesams, reikia ne tik atnaujinti e, žymius e, teisės aktų pakeitimus, kurie aptariami parlamente, bet taip pat ir struktūros, tarnybos, kuri turėtų viziją, Europos viziją e, apie nusikalstamosius reiškinius, kurie iš esmės tampa tarp valstybiniais. Ir mes turime spręsti šias trans, transvalstybinės problemas. Šiuo metu sprendžiame turėdami tik tai nacionalinės priemonės, tai yra baudžiamosios teisės institucijos, kurios E, turi tokį suskaidytą nacionalinį vaizdą tik tai. O nusikaltimai, kurie yra vykdomi tuo pat metu įmantis įvairių veiksmų įvairiose valstybės narėse, pavyzdžiui, korupcijos veiksmų, sukčiavimo su Europos fondais. Ir e, tų nusikaltimo autoriai, ko gero, yra nematomi nacionalinių institucijų nes jos e, turi tik tai nacionalinę suskaidytą perspektyvą. Ir todėl neturime netgi tokių faktų tikro baudžiamojo tyrimo. Ir tokie faktai nėra atskleidžiami. Europos centrinis, europinis biuras, turėdamas bendrą europinį vaizdą, būtų būtinas. Ir kalbant apie tai, reikia turėti galvoje ne tik finansinius nusikaltimus, bet ir kitus. Tačiau šis pasiūlymas kol kas apsiriboja pagal sutartį bent jau pirmajame etape biuro įsteigimu kovoti su finansiniais nusikaltimais, kurie daro poveikį ES biudžetui. Yra ir antra priežastis. Tai, kad finansinių interesų apsauga, ES finansinių interesų apsauga, tai yra Europos mokesčių mokėtojų interesų apsauga. Šiuo metu atitenka konkrečios atskiros valstybės narės pajėgumams ir norui, o tai dažnai nėra naudinga, kaip matome ir iš mūsų patirties, iš statistikos, sukauptos per 13 metų Olafo veiklos, valstybių narių reakcija įmantis veiksmų, kovojant su tokiais nusikaltimais, yra e, bent jau labai skirtinga. nuteisimų skaičius 27 valstybės narėse per tuos 13 metų e, varijuoja nuo 5 procentų. Tai yra tų atvejų, kurios at, e, suranda Olafas ir nusinčia valstybės narėms iki 90-95 procentų iš prigimties yra tam tikras netoligumas pagal valstybinarių pajėgumus ir kartais norą veiksmingai kovoti su tokiais nusikaltimais. Taigi mums e, reikia tarnybos, kuri šiek tiek suvienodintų vis veiksmus saugant europinius interesus, ne in nacionalinius interesus. Taigi Europos interesus turėtų geriau apsaugoti Europos masto institucija. Taigi tokie yra argumentai Dar keletą žodžių apie tai, kokią struktūrą mes įsivaizduojame ir siūlome komisijos projekte, kokia tai būtų tarnyba, kaip ji būtų valdoma ir po to perduosiu žodį Teisingumo direktorato generaliniai direktoriai. Tarnyba, kurią mes siūlome įsteigti, būtų Europinė tarnyba, kaip ir turėtų būti dėl tų priežasčių, kurias išvardėjau. Tačiau toli gražu tai nebus centralizuota tarnyba su čiuptuvais visose valstybės narėse. Ši struktūra tikrai netims kompetencijų iš valstybių narių, teisės saugos institucijų ir nesikiš į valstybių narių e, darbą. Ji turėtų būti veiksminga, tačiau remiantis modeliu, kuris vadinasi decentralizuotas ar integruotas modelis. Ši e, sistema turėtų derinti Europos masto žinias ir patirtį su valstybių narių galimybėmis. Tas EPO, Europos prokuratura, susidės iš centrinio biuro, tai yra Europos prokuroro ir jo pavaduotojų ar jos pavaduotojų biuro, tai pavaduotojai būtų iš vairių valstybių narių ir nacionalinių biurų, kuriuos sudarys prokurorai, valstybių narių paskirti iš esamų nacionalinių prokuratūrų. Tai reiškia, kad mes turėsime centrinę tarnybą ir e, nacionalinius biurus e, Europos prokurorų valstybės narėse, e, kurie priklausys e, ir nacionaliniai persekėjimo tarnybai, o tyriant ir persekiant e, europinius nusikaltimus, funkcinė prasme, e, tuos prokuratūros veiks kaip Europos e, prokuratūros. Taigi jos veiks Europos tinkle, Europos tarnybos viduje, kas yra daugiau negu tinklas. O tai joms leis turėti tą bendrą europinį vaizdą, kurio jau šiandien labai reikia ir kuris leis toms prokuratūroms dirbant e, visos Europos prokuratūros rėmose, jos joms leis dirbti europiniu mastu be jokių e, nacionalinių apribojimų. Taigi, kurdami Europos prokuratūrą, mes e, apeisime sistemą, kuri egzistuoja nuo XIX amžiaus ir ją naudojame iki šiol baudžiamojo persikėjimo srityje. Tai yra, kai teikiami prašymai kitai valstybei nariai pateikti duomenis, kuomet reikia e, vykdyti tyrimą kuris kerta valstybės sieną. Europos pirmininkas, ponia Keslerai, visai diskusijai mes skiriame vieną valandą. Ir e, po to mes turime balsuoti. Tuomet daug narių e, sueina į salę pasirengę balsuoti ir mums kiltų problemų, jeigu mes vėluosime užbaigti šią diskusiją. Gerai, aš dabar sutiks, perduosiu žodį poniai labai, kad ji pateiktų antrą dalį šio pristatymą dėl Europos prokuratūros ir Eurojusto reformos. Well, thank you very much and, and let me uh, concentrate on the... Dėkoju ir leiskite man susitelkti prie keletos dalykų dėl šių siūlymų. Tai yra būtent Europos prokuratūros uh, įkūrimo. Pirmiausia, yra jos nepriklausomumas. Taigi, šita prokuratura turėtų būti nešališka institucija. Tai yra labai svarbus aspektas ir per du metus, kai rengėme šitą pasiūlymą, tai buvo vienas iš klausimų, kuris nuolat grįždavo ar bus Europos prokuratūra nepriklausoma. Kaip tai pasiekti? Tai priklausys nuo to, kaip bus e, skiriamas Europos prokuroras. Ir yra straipsnis, kuriuo mes pateikėme konkretų pasiūlymą. Jūs matote, kad šita procedūra yra labai panaši į teisingumo teismo teisėjų skirimo procedūrą. Tai yra tokia procedūra, kurioje savo vaidmenį vaidina ir Europos parlamentas. Antrasis pastebėjimas. Nepakanka būti nepriklausomu. Svarbu būti ir atskaitingu. Šiame pasiūlyme matome, jog prokuratūra atskaitinga dviems biudžeto institucijoms, be kitako ir parlamentui. Vėlgi parlamentas vaidina čia svarbu vaidmenį. Trečiasis pastebėjimas. Veiksmingumas. Kaip ponas Keselis jau aiškino, kova su sukčiavimu labai yra nevienodai paskirstita. Olafas, Eurojustas, tai yra koordinavimo centras ir taip pat valstybės narė. Štai tos žinybos, kurios įsitraukusios į šią kovą. O mes norime, kad prokuratūra veiktų veiksmingai. Ką tai reiškia? Reiškia, kad jinai turėtų neatitrūkti nuo e, gyvenimo. Tai yra prokurorai, kurie priklauso Europos prokuratūrai, bet taip pat yra ir nacionalinių e, teisės sistemų nariai. toks ir yra pasiūlymo tikslas. Siekiame, kad Europos prokuratūra pagal valstybių narių turimas taisyklės veiktų veiksmingai būtent tose situacijose, kuriuose, kurias ji puikiai išmano. Tai yra šio pasiūlymo vienas iš svarbių ypatumų. Ketvirtas aspektas Mes kūrėme prokuratūrą, bet taip pat numatome ir tam tikrus saugiklius. Tai svarbu, nes dabartinėje sistemoje dažnai tokių saugiklių trūksta. Todėl numatėme tokius saugiklius, taikysimus visiems asmenims, kurie atliekant prokuratūros veiklą taps įtariamaisiais. Tai reiškia, kad įtariamieji turės teisę gauti advokato konsultacijas, teisę įvertimus ir tai tik padės užtikrinti prokuratūros veiksmingumą. Šitas pasiūlymas taip pat e, neutralus išlaidų atžvilgių. Žinoma, niekas e, nepasisako už naujos institucijos kūrimą, kuri būtų brangi. Ką tai reiškia? Reiškia, kad prokuratūra e, gaus finansavimą iš Olafo ir šiek tiek iš Eurojusto. Manau, kad čia turėčiau jau sustoti. Tai buvo svarbus dalykai, kuriuos norėjau Jums pasakyti. Tai štai tie bruožai nepriklausomumas, atskaitomybė, veiksmingumas ir taip pat procedūriniai saugikliai. Štai, kas mano supratimu yra svarbiausia šiame siūlyme. Dėkojame poniai Lebai. Dėkojame taip pat ir Kessleriui, kuris kalbėjo Olafo vardu. Tikimės, kad prie išvados prieisime tikrai gan greitai. Ačiū, kad jūs e, trumpai kalbėjote, nes balsavimas yra 10 valandą numatytas. Dabar žodis poniai Wever. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū už šituos e, pristatymus. Tikiuosi, kad e, dar turėsime ne vieną progą susitikti ir aptarti mūsų, mums svarbius klausimus, aiškinantis, kaip gyveiks šita nauja institucija. Taigi mano pirmas klausimas. Nelabai suprantu, kodėl Europos komisija e, šį pasiūlymą įtraukė į paketą. Mes juk nusprendėme jį nagrinėti atskirai ir dėl visos eilės priežasčių. Aišku, yra temų, kurios dubliuojasi, tačiau mes kalbame juk apie dvi skirtingas institucijos - Eurojustas ir Europos prokuratūra. Todėl norėčiau, kad jūs pasakytumėte savo nuomonę ir patvirtintumėte gandus, jog taryboje šis pasiūlymas primamas nepalankiai dėl Europos prokuratūros. Dėl visos eilės priežasčių. Aišku, yra Europos Sąjungos interesai, kurios būtina apsaugoti. Tai yra finansiniai interesai. Todėl šita pradinė idėja kurti Europos prokuratūrą pakito bandėme atsižvelgti į finansinius interesus. Vienok manau, kad e, tai yra ne tik finansinių interesų, bet ir plačiau paėmus Europos piliečių apsauga. Todėl mano klausimas toks. Kaip plėtosis ne tiesiog ES baudžiamosios teisės savokos, bet baudžiamojo proceso procedūros, juk kalbame apie 28 es valstybės narės, visos jos turi skirtingas procedūras. Puikiai suprantu, kad bus tų prokurorų, kurie dirbs kaip ir tai Europos prokuratūrai, taikys kažkokią procedūrą dėl Europos finansinių interesų, atskirą procedūrą, tuo tarpu jų šalise atliktai nusikalstamai veikai taikins kitokią procedūrą, kaip čia bus. Dėkoju, ponia Matija. Dėkoju pirmininkė, pona labai dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Šitas komisijos pasiūlymas tikrai sveikintinas, jau senokai jo laukiame. Jūsų penki išvardinti aspektai yra labai pozityvūs. Jų nekomentuosiu, nes pirmininkas minėjo, kad nedaug laiko turime, tačiau, kaip ir ponė Weber, pasakysiu, jog apgailestauju, jog nebuvo išplėsta Europos prokuratūros kompetencija, ypač nagrinėjant tarp, tarp valstybinę nusikalstamą veiką. Žinoma, svarbu apginti Europos finansinius interesus, bet juk ne dėl to kuriame prokuratūros instituciją. Todėl labai svarbu vis dėlto tas kompetencijas išplėsti. Bus tiesiog žingsnis į priekį, jeigu mes sugebėsime ES kovoti su, šitas, su tais tarpvalstybiniais nusikaltimais. Todėl atitinkamai vertėtų ir koreguoti komisijos pasiūlymą. Taigi kol kas tik tai toks kritinis pastebėjimas pradžiai. Gracias, presidente. También para, para darle la Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti šį projektą. Jis bus labai svarbus ES. Taip pat norėčiau išreikšti apgailestavimą, kaip minėjo pane Weber, kad pasiūlyme kalbame tik tai apie e, finansinį sukčiavimą. turime reikalauti vieningų įgaliojimų, kaip e, matėme e, duomenų E, apsaugos institucijos atveju negalima sukurti e, vienos institucijos, kai yra labai ribojami įgaliojimai. E, kaip vis dėlto bus kuriama ta prokuratura ir vis dėlto nėra saugiklių, girdėjome apie tai, bet nežinome, kas sudaro tos saugiklius. Dėkui. Žodis pono Albrechtai. Ačiū pirmininkė. nenoriu būti nemandagus, um, bet uh, keistoka klausytis 26 minutės Olafo, o po to 5 minutės suteikiama žodis komisijai apie tai kalbėti. Na, nežinau, kodėl uh, keistai taip, taip vertinu, bet iš esmės, kalbant apie Europos prokuratūrą, norėčiau pasakyti tik tai tiek. Bet ir aš, mes žalieji, uh, Sveikiname tai, kad būtų judama į priekį su šiuo pasiūlymu. E, koncepcija gera, reikia e, dirbti ties tuo. E, argumentų už tai yra labai daug, tai išdėstyta. Taip pat yra svarbių sąlygų, kurių reikia laikytis, kalbant apie tokį toli siekiantį pasiūlymą, kad tyrimai E, būtų atliekami ir kad e, e, būtų Europos prokuratūra bendros lygmenių. Žinoma, taikymas rytis turi atitikti teisinę sistemą, jo sąrangą ir ypač pagrindinės procedūrinės teisės. Manau, kad komisija pasiūlymų eina tinkama linkme, tačiau turėčiau esminių klausimų ir norėčiau išgirsti detalesnės išvalgas dėl 13 straipsnio Europos prokuratūros kompetencija. Tai mano supratimo bus įprasinis atvejis. Nemanau, kad yra daug atvejų, kai nėra derinio, kai nusikaltimai yra susiję vien tik tai su e, veikom susijusiam su sąjungos finansiniais interesais ir kai tai nesisėja daugiau su nieko. Įprastiniu atveju tai siejasi su kitais atvejais, taigi 13, pagal 13 e, straipsnį tai bus labai dažnai. Ketvirtam straipsnį yra pasakyti, kompetencija pagal šį straipsnį nebus e, peržiūrima. Ką, nežinau, ką tai reiškia. Ar tai reiškia, kad Europos teisingumo teismas e, e, galų gale ne, nepriims sprendimų dėl kompetencijos, tai yra labai svarbus klausimas. Taip pat kalbant apie gynybą, turi būti aiškumas. Atsiprašau, pirmininkė. kalbėjau tris minutės tik tai ir manau turiu teisę užduoti dar vieną klausimą. 26 straipsnis. Tyrimo priemonės. Aš vienintelis kalbu apie straipsnius, čia tikrai norėčiau išgirsti įžvalgų. Tyrimo priemonės. Priemonės labai plačiai aprašomos, aš norėčiau sužinoti, kaip bus su, su E, būto savininko dalyvavimo, jei būte bus atlie, atliekama krata. Tai neprašyta taisyklėse. Kadangi to reglamente nėra, ar tai reiškia, kad tas taisyklės e, galės apeiti Europos prokuratūra, arba tarkim, e, paaiškos atliekamos kompiuterinėse sistemose, nes tarkim, valstybėse narėse teismuose aptariamos įvairios konstitucinės problemos, koks ryšys su kitom šalim, kurios e, ne, nebus e, šalis Europos prokuratūros sistemos, bet jis per Eurojustą. Ar, ar bus e, geras procedūros? Ačiū, žinote, kad mes visuomet stengiamės būti lankstus, suteikdami žodį nariams, bet čia tik tai pirmą kartą uh, keičiamės nuomonėm koordinatorių posėdį, ką tik tai buvo pas, paskirti atsakingi pranešėjai už pranešimą ir EPP norėjo tą darbą atlikti. Ir kiek žinau, ponas Jekolino bus atsakingas už Europos prokuratūrą, ponas Nefosas už Euro Justo pranešimą. Laiko daug neliko, norime palikti laiko, e, kad Turime e, palikti laiko, kad atsakyti galėtų ir ponas Kesleris ir Rafinė Lebel. Dabar e, žodis ponui Jokolinu, kuris bus pranešės atsakingas už Europos prokuratūros pranešimą. Bet prašau nepamiršti, kad laiko neturime daug. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat palankiai žiūriu į pasiūlymą dėl direktyvos dėl Europos prokuratūros. Sakė panas Kessleris ir ponė Labai, e, kuri e, būtų nepriklausoma, tai yra svarbi priemonė ir atitinka kitą siūlomą priemonę dėl Eurojusto, e, kuri pristatyta kartu bendrame dokumentų rinkinėje dėl ko Europos teisingumas būtų konkretesnis ir veiksmingesnis. Tai yra europinis iššūkis e, siekiant apsaugoti ES biudžetą. Pone Matijo visai teisingai pasakė ir su kuo aš sutinku. Ką jūs turite galvoti, skaitami transnacionaliai nusikaltimai? Jeigu Krim komitetas ką tik baigė savo darbą vakar vakare, baigė savo darbą apskritai šioje kadencijoje ir E, komiteto pranešimai rodo, kad prokuratūros e, prokuratūra turėtų būti, e, galėtų greitai veikti ir turėtų sugebėti tirti transnacionalinius nusikaltimus, nes vien tik tai teismų ir policijos bendradarbiavimas gali padėti kovoti ne tik su organizuoto nusikalstamumu, bet ir su pinigų plovimu mokesčių vengimu ir korupcija. Todėl aišku, kad tokia procedūra reikalaus ir e, Europos parlamento e, pritarimo ir tarybos. E, aišku, parlamentas nori, kad jo balsas būtų girdimas. Ir aišku, Europos parlamentas norėtų žinoti ir kitų nuomonės. Be to, E, reikėtų turėti daugiau informacijos apie koordinavimo veiksmus su Europolu. E, kaip ir Eurovisto atveju reikia fundamentaliai keistis informaciją. Na, o dėl Olafo vaidmens akivaizdu, kad visi šie dalykai turėtų e, leist, kelti tam tikrų konkrečių minčių. Mes manome, kad šis Europos prokuratūros modelis turėtų būti uh, integruotas. Toks modelis galė, turėtų pradėti veikti nuo 15 metų sausio pirmos dienos ir e, suteiktų papildomos vertės saugant geriau ES biudžetą. Ir poniai labai noriu pasakyti, e, apie ką kalbėjo taip pat ponia Reding, būtų gaila, jeigu ši direktyva apsiribotų vien tik tai nusikaltimais susijusiais su ES biudžetu. Iš esmės mes turėtume e, saugoti pagrindinės teisės, piliečių saugumą, ES biudžetą ir reikia užtikrinti, kad sprendimas kovoti su transnacionaliniais nusikaltimais būtų įgyvendimas pagal šį sprendimą. Ačiū pirminkė. Ačiū toliau ponas De Jong. Thank you. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, nes, kaip sakėte, čia pirmasis keitimasis nuomonėmis. Todėl norėčiau užduoti keletą klausimą. klausimų. Pirmiausia, dėl poveikio vertinimo, dėl motivacijos, dėl argumentų, kam reikia Europos prokuratūros. E, komisijos argumentai e, yra aiškus, Olofas veikia gerai, valstybės narės nedirba pakankamai, todėl mums reikia naujos institucijos. Apskritai tokie būtų komisijos argumentai. Kalbantis su nacionaliniais generaliniais prokurorais, išgirsti kitą istoriją. Jie skundžiasi Olafo darbo kokybę, kartais yra problemų su įrodymais, taip pat yra procedūrinio saugiklių, apie kurias kalbėjome vakar. kaip komitetui mums reikia kur kas daugiau informacijos ir iš valstybių narių, kaip viskas veiks, kas kaip veikia praktika dabar, kokios yra problemos ir kaip jas geriausiai išspręsti. Kartais tai reiškia, kad reikia e, panalizuoti procedūrinės garantijas, kartais e, atrodo, kad reikia kažką daryti Europos lygmenių. Tai yra pirma problema, kuri man kyla dėl šio pasiūlymo dėl prokuratūros. Antra, e, antras klausimas. Atrodo, kad komisija labai lengvai kalba apie santykius tarp tyrimo institucijas valstybės narėse. Nacionalinių e, lygmenių kyla daug problemų, nustatant prioritetus. Ar dabar e, bus sakoma, kad šio tipo tyrimai bus visada prioritetais ir nacionalinės institucijos turės nusileisti? Tai svarbus klausimai. Taip pat kokie bus e, santykiai tarp prokuratūros ir teisės saugos nacionalinių lygmenių. Iš pasiūlymo aišku, kad yra tam tikras ryšys tarp nacionalinių teisės, teisės saugos procedūrų ir generalinio prokuroro darbo, kaip tai veiks, ar turime garantijų, kad teisinės peržiūros rezultatas visada bus toks pat atlikusios e, procedūros prasme. Aš turiu e, daug klausimų, kaip ten bebūtų, tačiau, kadangi neturime daug laiko, visų neužduosiu, tačiau manau, kad dar turime pasidarbuoti ties detalėmis. Ačiū, tarau, ponia Fos. Labai ačiū. E, atrodo, jau daugiausia, dauguma klausimų yra išsakyti, tačiau man atrodo, kad e, dar lieka šiek tiek abejonių ir nerimo dėl taikymos ryties. Reikia turėti galvoje, kad turėsime galų gale pradėti spręsti tarp valstybinius nusikaltimų klausimą e, europiniu mastu. Negalime sustaikyti su esama situacija, taigi šį žingsnį reikės žengti, žengti, tačiau E, ko dar trūksta. Kalbant apie tyrimų orderį, mums reikia e, visapusiškinės e, procedūrinių teisų sistemos. Reikia visą apimančio paketo, apimančio įvairios, įvairius aspektus. Na ir klausimas Olafui. Komisija šį žingsnį pateisina minėdama, kad nepakankamai Olafo tyrimai sėkmingai tesiami nacionalių lygmenių. Reikėtų kelti klausimą, kodėl taip yra. Ačiū toliau, panas Bronsas. Uh, Pirmojoje aiškinamoje memorandumo dalyje sakoma, kad valstybės narės ne visada tyria ir persekite nusikaltimus prieš biudžetą. Norėčiau paklausti, iš kur yra įrodymų čia. Kokios šalis tai daro, kiek tokių atvejų tose šalise pasitaiko. Antrame puslapyje sakoma, kad buvo išplatinti du klausimynai elektroniniu būdu. Viena dalis teisingumo profesionalams ir antras visuomeniai. Po to sakoma, cituoju, apskritai atsakymai buvo pozityvūs dėl naujų veiksmų stiprinant materialinį ir procedūrinę sistemą kovojant su nusikaltimais. Man atrodo, kad čia toks vertimas į albanų kalbą ir atgal vėl į anglų kalbą. Ne, visai nesuprantu, ką tai reiškia. Žinoma, kad atsakymai į klausimus dažnai lemiami tų klausimų formuluočių. Norėčiau sužinoti, kur rasti tų klausimų formuluotės abiejose klausimynuose. Ir antra, jeigu įmanoma, kokie buvo, sužinoti, kokie buvo atsakymai, e, kiek buvo atsakymų į pagrindinius klausimus, kiek buvo išplatinta klausimynų, kaip buvo parinkti žmonės visuomenės tarpe. Kalbant apie ES integracijos klausimas, tai požiūris toks pats, kaip vaikas iš pradžių rėkia, kad reikia daugiau integracijos, o po to nusprendžia na, paskaičiuoti, kurie, na, paskaičiuoti tuos skaičius, kurie duoda jau iš anksto atsakymą. Ponas Kirchovas, ačiū pirmininkė. Žinoma, man yra klausimų dėl šių dalykų. Pirmiausia, ką norėčiau pasakyti, tai kad yra pavojus dėl prokuroro labai aiškiai reikia brėžti jo atsakomybę, nes manau, kad yra pavojus, kad e, gali būti viršėmos e, nacionalinės teisės saugos institucijų atsakomybės sritis. Daug, daugelį valstybių narių e, tyrimai vyksta dėl šių klausimų ir na, gali būti taip, kad po to prokuroras pradės vykdyti tyrimus dėl nacionalinių tyrimų. Na ir norėčiau paklausti, ar pakankamai mes išanalizavimo Europos komisijos įpareigojimus ir pareigas. Žinoma, reikia spausti šalis, kurios e, nevykdo įsipareigojimų saugoti ES mokesčių mokėtojus. Nesu įsitikinęs, kad e, tai yra padaryta ir nematau, nemanau iš tikrųjų, kad ši alternatyva yra na, tinkama, tinkamas požiūris šiuo metu. Na, pana Sibel. Aš palaikau tuos, kurie teigia, jog e, vis dėlto taikymo sritis yra per siaura. Ponas Weber ir ponas De Jong teisingai pastebėjo, kad dar lieka daug klausimų dėl teismų ir policijos bendradarbiavimo, kai, jeigu būtų išplėstos tos galios. Bet to į tą tai diskusiją reikia, aišku, dar tolesnės sekos. Dėl prokuratūros manyčiau, kad nebūt, neturėtume nuvertinti interesų apsaugos klausimą. Norėčiau tik tai e, daryti nuorodą į mūsų biudžeto komiteto ataskaitą, kuri labai aiškiai nurodo, kokius yra kompetencijų ribos. Dėkoju pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Pasisakau tikrai prieš. Prieš tai, kad būtų įkurta Europos prokuratūra. Dėl vienos paprastos priežasties. Nenorėčiau, kad būtų kuriama e, super Europos e, sąjunga ir taip pat super institucija dar turinti represinių galių. Tas pat pasakyti yra apie praktinius aspektus. Nežinau, ar jūs norite būtent ją tokiu būdu įkurti. Jūs kalbate apie šios prokuratūros nepriklausomumą, bet nepriklausomumą nuo ko, argi tik ne nuo piliečių. Jeigu vis tik būtų nuspręsta taip elgtis ir jeigu bus piknaudžiaujama e, galiomis, tai piliečiai neturės teisės net apskūsti prokuratūros veiklą. Kur jie turėtų kreiptis, ar į Europos parlamentarus? Taigi dokumente atsakymai tokius klausimus nerandu. Dar vienas iš anksčiau kalbėjusių pastebėjo įdomų dalyką. Kaip pateisinti, sakykime, nacionalinių e, institucijų nesugebėjimą atlikti tokių užduočių. Pavyzdžiui, mastau apie mūsų Lenkijos prokuratūras, kurios gali, sakykime, labai uoliai vykdyti savo darbą ir antai nagrinėjame žemės ūkio srityje apie 8 tūkstančius e, bylų. Tai įrodo mūsų jau pakankamai didelį veiksmingumą. Nemanau, kad dar reikėtų europinių lygmenių papildomo, papildomos institucijos. Dėkuoju kolegos, taigi turime klausimų. Tai yra pirmas apsikeitimas nuomonėmis dėl to labai svarbaus klausimo. Mes puikiai suprantame, kad tai yra Europos prokuratūros, Eurojusto klausimai, tai yra institucijos, kurios numatytos Lisabono sutartyje. Komisija, aišku, ėmėsi iniciatyvos, todėl Europos parlamentui tenka užduotis išdiskutuoti šios klausimus. Netrukus bus e, skirti ir koordinatoriai. Bet kol kas dabar kreipkime į mūsų svečius ir prašykime atsakyti, kaip įmanoma, trumpiau į užduotus klausimus. Pona Kessleri, ar ne? Pone Lavail, prašom jums žodis. Dėkoju pirmininkė ir jums leidus aš pabandysiu užduotus klausimus šiek tiek sugrupuoti. Pradėkime nuo bendrojo klausimo, tai yra kompetencijų ribų. Abejoja kai kurie, jog kompetencijos apsiriboja tik tai kova su nusikaltimais prieš ES finansinius interesus. Na, 86 sutarties straipsnis, kuris yra teisinis pagrindas, teigia, kad galime įkurti Europos prokuratūrą kovai su nusikaltimais prieš ES finansinius interesus. Tas pats straipsnis teigia, kad kompetenciją galima išplėsti vėliau. Ir ta, čia į tą pusę ir linkstama, bet dabar apsiribojama konkrečiai tik tai tuo, ką nurodo 86 straipsnis. Antrasis klausimas, ponios Weber klausimas, dėl to, kokia gyvyrauja taryboje nuomonė. Buvo tikrai ne viena šalis, kuri pasisakė, jog nedalyvaus prokuratūros kūrime. Tai yra tradiciškai Danija, Junknė karalystė, Airija. Ir vakar vyko tikrai svarbi konferencija, kurioje mes dalyvavome ir dar įspūdis, kad yra tikrai interesas kurti tokią prokuratūrą ir kovoti su sukčiavimu. Aišku, klausimas, kaip tai padaryti. Mes patys renkamės tą kūrimo būdas, kuris yra veiksmingas mūsų supratimu. Aišku, yra ir kitokių e, variantų. Ir taryboje vyksta tos konstruktyvios diskusijos, tačiau nesakyčiau, kad yra taryboje kažkoks e, didelis pasipriešinimas. Ir e, tokios prokuratūros kūrimui reikalingas vienbalsiškumas, tačiau taip pat nurodoma, jog jeigu to vienbalsiškumo nėra, tuomet galima pasiremti tuo e, glaudesniu bendradarbiavimu. Es, mes esame pasiruošę diskutuoti tiek su parlamentu, tiek su taryba, tačiau yra aiškus tikslas, nepamirškime, tai yra kova su sukčiavimu. Ir šiam tikslui parama abiejose institucijose akivaizdi. Ir jūs klausėte toliau dėl baudžiamojo, baudžiamosios procedūros aspektų. Neva yra 28 skirtingos teisės sistemos ir kiti dalykai. Taip, mes tikrai ilgai kalbėjomės, ieškojome sprendimų į šį klausimą. 26 straipsnis jį norėčiau paminėti. Čia yra išvardėjamos tos procedūros, kurios mūsų supratimu yra Europos prokuratūrai lemiamos jos veikloje. Aišku, mes galėjome pasirinkti ir kitokį e, variantą. Sutinku, kad ir čia mūsų posėdžių salėje ir galbūt čia prezidiume kai kas svajoja, kad e, būtų įvestas Europos baudžiamojo proceso kodeksas. Bet mes kalbame apie ką kitką. 26 straipsnė mes pasitenkiname tik išvardinti esmingiausias procedūras, kurios yra įsigalėjusios visose valstybėse narėse. Akivaizdu, kad kai kuriuose tokių procedūrų nėra ir joms teks prisitaikyti, keisti įstatymus, bet daugelie ir daugiausia šal, daugiau, daugelie šalių tokios procedūros jau yra. Taigi mes e, tarsi bandome išlaikyti pusiausvyrą tarp tos e, idėjos kurti bendrą kodeksą ir pasiremti jau dabar egzistuojančiomis taisyklėmis daugelį es valstybių narių. Toliau buvo užduotas klausimas dėl tų procedūrinių saugiklių. Na, pas, pasižiūrėkite, yra atskiras skyrius skirtas šiems klausimams. Ir tai yra ketvirtasis skyrius procedūriniai saugikliai, o taip pat saugikliai numatyti įtariamiesiems. Čia Europos prokuratūra irgi turės naudos iš tokių e, saugiklių, nes e, tos nuostos bus patvirtintos ir privalomos visiems, tai yra teisė į advokatą, teisė tylėti, teisė pateikti įrodymus ir visi kiti dalykai. Tai yra ketvirtasis skyrius. Ir tai yra, sakyčiau, svarbiausi pasiūlymo e, aspektai. Tai yra tie saugikliai, kurie numatyti įtariamiesiems ir iš jų yra akivaizdi nauda. Dabar norėčiau atsakyti į pono Albrechto klausimų dėl uh, dėl papildomos kompetencijos. Teigite, kad e, šiais straipsniais mes nevamėginame pakeisti sutartį. Man atrodo, įsiskaičius į šį straipsnį aiškėja, jog mes gerokai susiaurinome Europos prokuratūros kompetencijos ribas ir stengiamės ją priboti tik finansiniais interesais. Tai tuo mes laikomės tikrai pakankamai tvirtai ir nenorėtume, kad e, per tą straipsnį kompetencija būtų išplėsta. Taigi jinai ribota. Bet e, manau, kad ponas Kessleris suteiks daugiau informacijos, daugiau detalių, nes jisai uh, E, dalyvavo rengiant šiuos straipsnius. Nesu tikra, ar kitais atvejais irgi buvo toks sutarimas. Nežinau, ar e, tą patį galima pasakyti ir apie sukčiavimą ir finansinių interesų pažeidimą. Dar buvo klausimas dėl 26 klausimo ir e, procedūrinių taisyklių. Jeigu aš teisingai supratau, jūs klausite, ar, ar galime e, daryti išimčių šiuose procedūrinėse taisyklėse ir kas vyksta tuomet, jeigu ne visos jos yra išvardintos. Na, mes numatėme minimales taisyklės, nes jas įgyvendinant bus kliaujamasi taip pat ir remiamasi nacionalinėmis procedūromis. Labai paprastas pavyzdys. Jeigu jūs atliekate tyrimą, tai bus tyrimą galima pagrysti 26 mes straipsnėje numatytomis taisyklėmis, tačiau prokuratūra pati savo taisyklių nenusistatys naujų, o pasirems nacionalinėmis e, procedūrinėmis taisyklėmis. Taigi mes bandėme esminius klausimus įtraukti į 26 straipsnį, o dėl likusių sričių bus remiamasi nacionalinėmis taisyklėmis. Toliau, ponas De Jong Klausia, ar dabar tinkamas metas kurti Europos prokuratūrą. Galiu pasakyti, kad per pastarosius du metus mes jau intensyviai dirbome šioje srityje. Aš ir kolega minėjome, kiek buvo tų sukčiavimo atvejų. Tai yra 500 milijonų atvejų. Ir turime pagrindo manyti, kad tai yra ne milijonai, o net trilijonai kiek daug atvejų buvo nenustatyta, juolab, kad net neturėjome galimybių tai padaryti. Kodėl? Todėl, kad e, Olafas atlieka tik tą administracinį tyrimą, o Eurojustas koordinacinį darbą. Šalia yra nacionalinės valstybės, kurios nebūtinai sukčiavimo atvejais nusistato savo prioritetus. Todėl svarbu įvesti koordinavimo mechanizmus tarp e, centrinės institucijos ir nacionalinių prokuratūrų ir tokiu būdu galėtume tą kovą padaryti veiksmingą. Mes taip pat e, prokuratūros nekuriame už dyką jinai kažkiek kainuoja, tačiau tos išlaidos yra neutralios. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl to, kaip bus atliekamas teisminis patikrinimas. Tai yra teismų, aišku, prerogatyva. Teismai taiko įstatymus ir jie turės aiškius teisės pagrindus, tai yra šis reglamentas. Ir bus galimybė prokuratūros veiksmus apskūsti teismuose. Tai yra nevijotina. Toliau pone Vos uždavė klausimą, dabar norėčiau pakomentuoti klausimą, kitą klausimą. Ar valstybės narės visuomet imasi vadžiamo persikėjimo priemonių? Antai, kai Olafas e, kreipiasi į valstybės narės dėl tam tikrų tyrimų, tai valstybės narės jų e, nebūtinai tos tyrimus nebūtinai tęsia ir atlieka. Pone Bens, kreipiuosi jums, e, jums išsiųsime tą klausimyną, jisai tikrai buvo svetainė, tačiau jeigu jūs e, su tuo nesusipažinote, tai mes e, jums išsiųsime. Pone Kirchhoffai, ar tai nebus tyrimas prieš atliekamas prieš nacionalinės institucijas? Atsakymas ne. Europos prokuratūros vienas iš bruožų yra tas, kad tai yra centrinė institucija ir taip pat turinti deleguotas galias teikiamas nacionaliniams prokuratūroms. Yra koordinacinis darbas tarp įvairių sistemų ir tai yra šios institucijos nauda. Taigi dabar manau, kad aš jau suteiksiu žodį kolegai. Ar jūs turite dar komentarų? Prašom kalbėti labai trumpai. Kalbėkite kaip įmanoma greičiau, nes yra numatytas balsavimas ir jau visi susirinkę ir pasiruošę balsuoti. Dėkuoju pirmininkė, yra du dalykai. Pirmiausia, dėl Olafo ir komisijos. Nėra nei Olafo, nei komisijos atskiros versijos. Šitą darbą mes atlikome kartu ir kartu mes jį pateikėme. Tai yra mūsų bendri argumentai. Kitas dar pastebėjo, kad šitas pasiūlymas neva remiasi tokių komisijos prielaida, kad Olafas uh, yra teisus, o valstybės narės dirba blogai. Ne, taip nėra. Mes nesilaikome tokios e, pozicijos. Toliau. Šita finansinių interesų gynimo sistema ES nepasiteisina. Todėl būtina turėti kitokią sistemą, nes yra e, administracinis tyrimas, kurį atlieka Olafas, jisai yra pakankamai ribotas ir paskiau jisai perdodamas valstybėms narėms, kurios tęsia tą baudžiamąjį e, procesą, baudžiamąjį tyrimą. Taigi yra sistema tarsi dviejopa, dviejų pakopų ir dėl to procedūros be galo užsitėse ir jos tampa neveiksmingos. Tai yra sistema, kuri neveikia ir labai aiškiai sakau, kad šitame siūlyme, kurį pateikėme, ten, kur bus Europos prokurorų kompetencija, tai tenai Olafas kompetenciją praras atlikti tyrimus. Ir nebebus taip, kad atliekamas tas administracinis tyrimas e, ir paskiau nacionaliniu. Taigi, kur bus Europos prokuratūros kompetencija, tai tik tai jų kompetencija ir bus. O tos preliminarios Olafo kompetencijos nebelieka. Ir dar paskutinis pastebėjimas dėl um, teisminių uh, garantijų ir žmogaus teisų apsaugos. 26 straipsnis, kuris buvo cituotas pono Albrechto, išvardėja visą sąrašą. Taip, tai yra sąrašas, kur įmanoma atlikti būtent tyrimą Europos prokurorams. Regul, reglamentu nėra siekiama numatyti tų tyrimų vykdymo aspektus. 26 straipsnis kalba aiškiai, jeigu prokuroras yra Europos prokuroras, tai jisai privalės laikytis valstybių narių taisyklių. Tose valstybėse, kuriuose bus atliekami tie tyrimai. Vadinasi, bus laikomasi visų valstybėse narėse numatytų taisyklių. Šiame reglamente numatytas e, tikslas yra būtent, kaip jau minėjo kolega, numatyti tas minimales e, e nuostatas, žmogaus teisių apsaugą ir išvengti to dubliavimuose su iš ankstiniu e, administraciniu tyrimu. Ir tokiu būdu bus keičiami e, nacionaliniai procedūriniai aspektai, ypač tose vietose, kur jie nenumato galimybės Europos prokuratūrai atlikti tyrimus. O tai ne kišimasis, bet apsaugos sustiprinimas. Nes tam be kitako reikės ir iš ankstinio nacionalinio teisėjo sutikimo. Uh, Ačiū ponui Kesleriui, kalbėsim Olafo vardu, ir ačiū poniai Leme, kalbėjusiai komisijos teisingumo generalinio direktorato vardu. Kaip sakiau, šiandien buvo tik tai pirmą kartą keistasi nuomonėmis labai svarbių klausimų. Ir žinoma, bus ir tolesnių diskusijų, bus pakankamai laiko tam aptarti, ką tik tai paskirti e, pranešėjai. Tikrai tema nusipelno e, platesnių diskusijų, o e, toliau pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo balsavimo. Venga. Diez minutos después del voto we're somewhat behind and the vote has been scheduled. Šiek tiek atsiliekame. Balsavimui numatyta pusę valandos, pabandykime paskubėti. E, nėra viskas taip labai sudėtinga, turime balsuoti dėl trijų e, pranešimų, kadangi balsavimas dėl vieno pranešimo buvo atidėtas. Tai yra Marijos Gabriel e, pranešėjas dėl vizų išimčių. Taigi turime balsuoti tik dėl trijų dokumentų, bet e, prieš pradedant balsuoti e, norėčiau e, pasakyti, jog sveikiname sugrįžusi kolegą Aleksandrą Alvaro. Tikrai džiugu jūs vėl matyti mūsų tarpę. Tai mums tikrai jūsų trūko, jeigu galėčiau tai pasakyti. Ja, gerai, pereikime prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl ponios Sargentinį pranešimo dėl nuotolinės kompiuterijos galimybių naudojimo Europoje. Pirmas pakeitimas, kas už? Atsiprašau, pirmas kompromisas, kas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau antras kompromisas. Atsiprašau. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Toliau aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau, 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas su žodiniu pakeitimu. Turite žodinio pakeitimo tekstą, turite, balsavime dėl ketvirto kompromiso, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime šį kartą elektroniškai tikrinamės dėl ketvirto kompromiso su žodiniu pakeitimu. Elektroniškai pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Neveikia kortelė, dabar veikia. Koks rezultatas? 25 už, 22 e, prieš, priimta. Žodinis pakeitimas patvirtintas. Pritarta ketvirtam kompromisui. Toliau e, penktas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė. Toks pats santykis kaip ir anksčiau, tai reiškia patvirtinta. Toliau 31 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 31 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 22 už, 25 prieš, šį kartą atmesta. Toliau 32 pakeitimas. Kas už? Prieš. Sulaikę. Priimta. 33 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34 pakeitimas. Pasitikrinti prašote, gerai, tikrinamės dėl 33 pakeitimo, kaip paprašyta, pradedame balsuoti dėl 33 pakeitimo, baigiame balsuoti. 24 už, 23 prieš. Priimta maža persvara 34. Kas už? Prieš. Sulaikė. Priimta. Vėl. 35. Kas už? Prieš. Sulaikė. Priimta. 36. Kas už? Prieš. Sulaikė. Priimta. 37 kas už, prieš, susilaikė, priimta 38, kas už, prieš, susilaikė, priimta 39, kas už, prieš, susilaikė, priimta 40, kas už, prieš, susilaikė, priimta 41, kas už, prieš, susilaikė. Šį kartą ne visai aišku. Balsuojame elektroniškai dėl 41 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. 24 už, 23 prieš, vėlgi patvirtinta maža persvara. 42 pakeitimas kas už. Prieš. Sulaikė primta 43. Kas už prieš, susilaikę. Na, pasitikrinkime, neaišku. Balsuojame elektroniškai dėl 43 pakeitimo, pradame balsuoti, baigiame balsuoti. 29 už, 16 prieš, patvirtinta akivaizdžia balsų persvara. Na, buvo viskas atvirkštiningų paprastai. 34, kas už, prieš, sveikė, atmesta. 35, kas už, prieš, sveikė, atmesta. 46, kas už, prieš, sveikė, atmesta. 47, kas už, prieš, sveikė, atmesta. 48. Kas už prieš sulaikė primta 49. Kas už prieš sulaikė primta 50. Kas už prieš sulaikė primta 51 už, prieš, sulaikė, šį kartą atmesta, 52 kas už, prieš, sulaikė, atmesta, 53 už, prieš, susilaikė priimta, 54 kas už prieš susilaikė priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais, balsuojame elektroniškai, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 43 už, 3 prieš, vienas narys susilaikė, pranešimas patvirtintas, sveikinama ponę Sargentinį už tai, Ehm, sveikiname su tuo, kad bus naudojamos nuotolinės kompiuterijos galimybės. Toliau einame prie panios Bauer pranešimo. Tai yra du pranešimai rinkti ponios Bauer. Pirmiausia, pranešimas dėl tarybos sprendimo projekto dėl ES ir Armenijos susitarimo dėl beleidimo gyvenančios nuo readmisijos. Tik vieną kartą balsuosime elektroniškai, tai gautinis balsavimas, balsuojame elektroniškai, pradame balsuoti dėl pirmo pranešimo dėl readmisijos. Balsuojame, baigiame balsuoti. 38 už, 8 prieš, vienas narys susilaikė, patvirtinta. Sveikinimai poniai Bauer. Toliau ta pati pranešėja teikia pranešimą dėl susitarimo dėl, e, tarp ES ir Armenijos Respublikos dėl vizų režimo supaprastinimo. Tai kitas dalykas. Balsuosime vieną kartą elektroniškai, pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. 45 už, 2 prieš, susilaikiusių nėra, patvirtinta taip pat, sveikinimai poniai Bauer. Taigi baigiame balsavimą ir laiku, einame toliau. Dar liko darbo atverkėje klausimų. Mm. Jei kas išeinate iš salės, darykite tai greitai, kad galėtumėm dirbti toliau. Okay. De rapporteur is door net not there. I've been informed that the rapporteur, Mr. Dabar noriu kreiptis į pranešėją Šliuterį, bet jo dar salėje nėra. Tikriausiai jis ateina, todėl palaukime. Good morning. Yeah, of course. How are you? you're trying to sort it out. Of course, I'll keep you informed, but I'm yes, doing okay. my best. Okay. I'm doing my best. Okay. We, uh... Ačiū už kantrybę. Laukiame pranešėjo, pana Šliuterio. Na ir dabar 19 klausimas. Aukštas bendras tinklų informacinių sistemų saugumo lygis visoje sąjungoje taip vadinama kibernetinio saugumo direktyva ir nuomonės referentas yra ponas Šliuteris. Pirmiausia, noriu informuoti, kad pirmininkų suiga šį mėnesį priėmė sprendimą dėl šio dokumento paskirimo ir buvo nuspręsta, kad e, pagrindinis komitetas bus IMKO komitetas ir Eitrė bei Libė bus asocijuoti komitetai pagal 500 taisyklę. Tai reiškia, kad mes turėsime išimtinę kompetenciją dėl kai kurių straipsnių susijusių mūsų jurisdikcija. Aiškus tikslus kompetencijų pasidalymas, kad būtų galima užtikrinti bendradarbiavimą tarp parlamento komitetų, dar turi būti sutartas. Tačiau dabar išklausykime uh, pono Šliuterio nuomonės pristatymą. Prašom. Ačiū. Balsavimą Envi komitete, tačiau kai sužinojau, kad baigėte balsavimą laiku, aš paskubėjau čia ateiti. Atsiprašau, kad pavėlavau. Šis pasiūlymas įdomus tuo, kad e, jis egzistuoja jau seniai. Mano partija įkurta 81 metais ir pirmų, na, rinkimų platforma buvo duomenų saugumas, duomenų apsauga nuo e, asmeninio gyvenimo siekimo, e, apdorojant duomenis. Taigi šie dalykai siekia 82 metus. E, Kibernetinis saugumas ir visuomenės e, atsparumas, e, neskamingai veikiant infrastruktūrai, e, nėra pakankamas. Matėme panašių pavyzdžių keliose valstybės narėse, kuomet paprasti incidentai daro nepamatotai didelį poveikį šį, šią žiemą. Noršopingo mieste buvo uh, e, užtvindytas rusys, tačiau tame Rusija buvo laikomi kompiuteriai, uh, užtikrinti saugumą pietinės, pietiniai geležinkelio linijai ir tris dienas negalėjo važiuoti e, traukiniai, nes buvo blokuota ši linija tris dienas. Taigi, kai kalbame apie kibernetinį saugumą ir saugą, turime įsivaizduoti ne tik e, nacionalinės saugumo agentūros veiksmus, vagent e, e, paslaptis ar kaip Kinijos programišė ir nusikaltėliai vagia paslaptis, dažnai trūksta tinkamos sąrangos, pakankamo apmastymo, kaip apsaugoti e, tarnybas, e, kai įvyksta kažkokie nelaimingi atsitikimai. Taigi mano pakeitimai daugiausia susijęs su tuo, kad e, įmonės, kurios su tuo susiję, na žinote, kad mažos įmonės čia nieko bendro neturi su šiuo dokumentu, Tačiau didelės bendrovės, kurios teikia viešas paslaugas, e, galvotų apie atsparumą, kuomet e, kūrė, plėtoja savo informacinių technologijų sistemas. Absurdiška yra tai, kad e, neveikia banko sistema, jeigu dinksta elektra. Absurdiška E, manom, matoma, kad jeigu yra susijusios informacinės sistemos, e, tai jos paveikiamas visos, jeigu pakliūna virusas. E, jeigu telekomo paslaugos nutrūksta, reikia kažkaip jas greitai pataisyti. Todėl aš savo pakeitimais daugiausia dėmesio skiriu tam, kad visais atvejais būtų rezervinės sistemos Jeigu turime kritiškai svarbę infrastruktūrą, reikia turėti planą rezerviniai sistemai ar rezerviniai, rezerviniam elektros tiekimui. Ir reikia pabrėžti ir civilinę dimensiją, pavyzdžiui, penktąjame pakeitime apie tai kalbama. Šiuo metu mes atnaujiname bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir aš noriu pateikti nuorodų ir į jį, tačiau e, senasis reglamentas nėra pakankamas, todėl aš e, įterpiu sąlygas dėl to, kad e, naujasis reglamentas bus geresnis. Na, šios nuorodos yra, tačiau jos nėra teisiškai kol kas įmanomos, todėl E, reikia tinkamai užtikrinti duomenų apsaugą, bet tai yra susiję su sėkmingu svarstymu to e, duomenų apsaugos reglamento. E, po to aš pridedu vieną punktą, kuris galbūt iš tiesų atrodo, pirmo, iš pirmo žvilgsnio netrodo susijęs su šią temą, tačiau iš tikrųjų jis yra susijęs. Gaila, kad dabar nerandu tų pakeitimų, negalėčiau pateikti jų numerius, tačiau Aš įtarpiau pareigojimą programavimo bendrome, bendrovėms rengiant programinę įrangą užtikrinti tam tikrus apsaugos mechanizmus. Lengva parengti programinę įrangą, negalvojant apie tai, kaip ją apsaugoti, o po to su pasiekmėmis susiduria vartotojai. Tačiau kiekvieną kartą E, perkant programinę įrangą pasirašai licenzijos sutartį, kurie apsaugo programinės įrangos autorius. Tačiau jie neprisijima e, atsakomybės apsaugoti tavo saugumą ar tavo įmonės saugumą. Tai nesažininga, taip nėra daromas spaudimas programavimo įmonėms e, panaikinti spragas. Tai nesažininga. Deja, nerandu tų pakeitimų, tikriausiai turiu kažkur kitose popieriuose. Tačiau iš pateikiau pasiūlymus e, dėl to, kad jos turėtų, tos programavimo įmonės turėtų užtikrinti e, saugumą. Toliau dėl rinkos operatorių, kurie minimi trečiame straipsnėje. Išvardėjamas kai kurios paslaugos, kurios, mano nuomonė, nėra kritiškos svarbos infrastruktūra. Pagrindinio pakeitimo pranešėjas pakeitė visą šią logiką, o aš tiesiog pasitenkinau tuo, kad e, išbraukčiau taikomųjų programų parduotuvės ir socialinius tinklus. Jeigu esi priklausomas nuo jų, tai e, e, čia yra tavo problema, tai nėra tinklo saugumo klausimas. Aišku, mes šias priemonės naudojame, tačiau tai nėra kritiškai svarbios infrastruktūros atvejai. Na ir palieka, kad paliekame kitas išvardytas paslaugas. Taip pat aš džiaugiuosi, kad mes turime kompetenciją dėl duomenų apsaugos apskritai. Dabar radau šios pakeitimus 15-16 dėl programinės įrangos saugumo. Taigi tokie svarbiausi dalykai. Ir kai tokios sistemos neveikia, jeigu programinė įraga netinkamai parengta, jeigu infrastruktūra atveriama pažeidimui ir gali kilti pavojus, kad bus pažeisti asmeniai duomenys, ar infrastruktūros projektai neveiks, tai gali paveikti mūsų gyvenimą, todėl šis reglamentas turėtų numatyti atskaitomybės reikalavimus, pranešti apie incidentus. Aš daug pakeitimų dėl to nepateikiau, nes tai turbūt ne mūsų kompetencija. Tačiau darybose su taryba reikėtų galvoti apie tai, kaip pranešama apie incidentus. Nes, bet aš pakeitimų šiuo klausimu nepateikiau, nes tai ne mūsų kompetencija, tačiau tai turėti galvoje yra svarbu. Nes jeigu norime, kad bendrovės ir viešųjų paslaugų teikėjai gerintų savo paslaugas, Reikia, kad jie gautų informaciją laiku. Pagrindinis pranešėjas norėtų, kad būtų numatytas ataskaitų teikimo skyrius, bendras skyrius. <clears throat> Na, metų eigoje oro kontrolieriai, pavyzdžiui, vieni kitiems e, išmoko teikti informaciją ir taip toliau. O informacijos teikimas priklauso nuo ligmens, pavyzdžiui, jeigu banko saugumas pažeistas, tai paslaugos teikėjas turi pateikti e, visą informaciją, įskaitant asmeninius duomenis. Tačiau kitiems bankams pakanka paaiškinti, kaip pažeidimas įvyko ir kaip apsisaugoti. Taigi skirtingas lygmenimis reikia skirtingų duomenų ir skirtingo konfidencialumo lygmens. Reikia užtikrinti, kad tokia informacija būtų pateikta greitai, kad visi galėtų greitai veikti. Tačiau e, pakeitimų šią prasme nepateikiau, kadangi tai ne mūsų uh, kompetencijos dalykas, tačiau šis klausimas yra svarbus ir turėtų būti įtrauktas į pagrindinį pranešimą. Ačiū. Dėkuoju ponui Sliteriui ir norinčių komentuoti, ypač šešėliniai nori pasisakyti ponė Henkis. Dėkuoju pirmininkė, norėčiau pirmiausia pakomentuoti direktyvą Komisijos direktyva siekiama suvienodinti bendrą tinklų informatinių sistemų saugumo lygį visoje sąjungoje. Skatinamas pasitikėjimas ir bendradarbiavimas e, kovojant su kibernetiniais nusikaltimais tarp valstybių. Tačiau manau, kad e, norint pasiekti šių tikslų yra tinkamiau priimti direktyvą. Cituoju. Reikėtų aiškiau apibriežti, kokia informacija turi būti pranešta ir kurią būtina keistis. Tai yra 14 direktyvos tikslas. Taip pat reikia specifikuoti tas aplinkybės. Dėl Europolą reikėtų užtikrinti, kad e, visa informacija pasiekia Europolą. Negana to reikia aiškiai e, numatyti vaidmenis ir kad nepažeidžiamos duomenų apsaugos ES taisyklės. Kitas punktas. Nacionalios kompetitingos institucijos turi savo užduotis. Ir aš pateiksiu iniciatyvą, kad ES institucija būtų atsakinga už um, šios klausimus. Tačiau dešimtasis straipsnis nenurodo, kaip NSI pateiks tuos pranešimus. Todėl kaip pagerinti tą pranešimų sistemą. Vyko tiesioginės diskusijos dėl keitimos informacija, tačiau tai tik tai buvo bendro pobūdžio diskusijos ir mm, pranešimas apie mm, pažeidimus net nešnaudos. Ir todėl aš pasisakau už pasiūlymą, kad būtų skiriamas vienas nacionalinis kontaktinis pareigūnas kiekvienoje valstybėje. Trečias punktas. Mums būtina skirti kritinę infrastruktūrą ir paslaugas ir vartotojų paslaugas, kurios yra teikiamos ES piliečiams. Čia manau, kad mes galime tikrai palaikyti pono Šlaitę ir pasiūlymą kai yra laikinas, pavyzdžiui, energetinių paslaugų teikimo nutrukimas, tai tikrai negali būti sulyginama su, sakykime, kažkokio tinklapio e, funkcionavimo problemomis. Tai kažin, ar yra tos kritinės infrastruktūros nes labai svarbu apibriežti, kas yra tos kritinės infrastruktūros. Ir čia mes pritarėme pasiūlymo išdėstytai nuomonė. Kitas punktas - būtina informacijos dalinimasi tarp viešųjų, viešojo ir privataus sektorius aiškiai reglamentuoti. Noriu pabrėžti vieną problemą, kad tas informacijos keitimasis tarp privataus ir valstybinės sektoriaus vyksta pagal tam tikrus susitarimus. Europos Sąjungoje jau buvo imtasi veiksmų, siekiant užtikrinti, kad informacija keliautų abiejomis kryptimis. Aš manau, kad ateityje mums e, mūsų e, praktikas šioje srityje, turiuomenė viešą ir privatų sektorių, keitimas informacija, reikėtų derinti su JAV praktikomis. Toliau. Reikia harmonizuoti nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus, ypač bendradarbiavimo srityje, nes tai yra įprasta problema, ypač šiame komitete mes daug kalbame apie teisės aktų suvienodinimą. Tiek dėl ataskaitos, o dabar norėčiau pakomentuoti Šlaiterio nuomonės projektą. Dėl daugelio klausimų, dėl daugelio aspektų mes galime pritarti. Sutinku su panu Šlaiteriu, kad reikia paaiškinti, kas yra, kas sudaro tą kritinę infrastruktūrą, apie tai aš jau kalbėjau ir taip pat man patiko mintis dėl rizikos valdymo Tai yra penktos straipsnio antroji dalis direktyvoje. Taip pat e, operacinis saugumas ir geriausių praktikų naudojimas rizikos valdymo srityje. Aš manau, kad tai neprieštarauja direktyvos projektui, tiesiog norime akcentuoti šitą problemą. Taip pat Santris kalbėjo apie tarptautinės kibernetinės atakas. Noriu pabrėžti, kad E, kova su šitokiais nusižengimais e, atskleidžia, kokie yra nusikaltelių tikslai. Kova, už tą kovą atsakinga Enisa, Europolas. Ir būtina vertinti incidento apimtis, pobūdį, ir tikslus. Tai yra svarbu. Taigi, tokios mano pastabos. Manau, kad iš esmės dėl visų kitų dalykų mes sutinkame ir pritarėme jiems. Dėkoju. Toliau ponas Bromas. Aš matau, jūs iškėlėte ranką. Mes jau prieš 15 mėnesių girdėjome jūs kalbant ir jūs kalbėjote apie tą užlietą rūsį, tačiau čia jūs pridurite kažką kitą. Jeigu aš atsimenu, jūs tuomet kalbėjote, jog prieš kelis metus jie atsikratė e, garvežių. Tai yra svarbi pastaba, nes kaip jūs teigiate, tai yra būtina, kad norint e, turėti informacinę sistemą, būtina turėti rezervinę sistemą. Ir visi su tuo susidūrėme. Net jau pirmadienį e, nutrūko elektros tiekimas. Ir aš tuo metu buvau Briuselyje ir norėjau nusipirkti biletėlį, tačiau mums to padaryti nepavyko. vakare mes norėjome vėl sumokėti pinigus už bilietą, bet mums to nepavyko. Taigi kompanijos prarado daug e, pinigų, kadangi jau nutrūko tas energijos tiekimas ir buvo kompanijos priverstos bilietus popierinius išdalinti su antspaudėliais. Taigi, Mes negalime suklasifikuoti tų incidentų visų. Taigi tos naujos technologijos turėtų tarsi papildyti senasias technologijas, bet e, neturėtų jų visiškai panaikinti ar pakeisti, jos turėtų tarsi dėrėti vieną su kita. Tešlita. Yes, um... Ponas Šliterį. Taip, kaip praeitą kartą apie tai kalbėjom, buvo lygiai tiek pat mažai narių kaip ir šiandien. Pirmininkas, galbūt komisijos atstovas uh, norėtų tarti žodį, o po to žodį vėl suteiksim pranešėjai panašiai. Komisija, ačiū pirmininkė. Esu iš padalinio atsakingo už tinklų saugumo direktyvą Europos komisijos Connect generalinis direktoratas. Norėčiau padėkoti ponui Šliteriu už gerą pranešimą. Tai rodo, kad didelė dalim mūsų nuomonė sutampa, mūsų vizija panaši, dėl to, jog reikia šitos direktyvos, mūsų vizija tokia pati ir dėl to, kas buvo susiūloma direktyva dėl e, etinės informacijos saugumo ir dėl e, informacinių tinklų saugumo. Ir mes e, sakome pasiūlyme, kad tai neturi pažįsti domino apsaugos taisyklių. Tačiau nemanome, kad uh, šios direktyvos e, tvirtinimas turėtų priklausyti nuo to, e, kad pirma būtų patvirtina domino apsaugos direktyva. Mes nenorime, kad ši direktyva taptų įkaitę. vienu metu vykstančio teisėkuros proceso. Ir antra ir svarbiausia, e, šioje direktyvoje kalbame ne tik tai apie domenų apsaugą, čia kalbama ir apie e, tinklų informacinių tinklų kaip po tokių atsparumą, saugumą, nes tinklai ir sistemos um, yra labai uh, svarbus uh, esminio paslaugų teikimui. Taigi, jeigu incidentai pažeidžia tinklus, tai pažeids esminių paslaugų teikim, teikimą, pavyzdžiui, uh, elektros e, energijos paskirstimą. Taip, iš tiesų mes manome, kad yra ryšys tarp tų dviejų dokumentų. Reikėtų paaiškinti, koks tas ryšys yra tarp tų dviejų pasiūlymų ir sistemų e, tekste. Tačiau vieno patvirtinimas neturėtų priklausytas nuo kito dokumento dėl domenų apsaugos patvirtinimo. Taigi pirma. Antra. dėl programinės įrangos kuriejų traukimo tarp rinkos sub subjektų. Kalbant e, apie e, valdymą, incidentų pranešimą. Dabartinė pasiūlymė mes nusprendėme to nedaryti, kadangi tai reikštų, kad mes nustatytumėm tikslą arba nusitaikytumėm į tas bendrovės, kurios naudoja tą konkrečią programinę įrangą. Tai iš tiesų nebūtų produktyvu įtraukti programinės įrangos kūrimo e, įmonės, taigi mes nusprendėme įtraukti tinklus ir sistemas, bet neįtraukti programinės įrangos e, kūrimo bendrovę. Dėl jūsų pakeitimo numeris 15. kur sakoma, kad programinės įrangos kūrimo bendrovės turi ištaisyti saugumo pažeidimus per 24 valandas, jeigu tai rimti pažeidimai, arba 572 valandas, jeigu tai nėra tokie rimti pažeidimai. Tai e, gali būti labai sunku, kartais neįmanoma gyventi, kadangi programinės įrangos kūrimo bendrovė gali pasakyti, jog nėra kaip ištaisyti arba negali ištaisyti per parą. Taigi Dėl šitos e, nuostatos gali atsirasti labai didelė našta programinės įrangos kuriems, kartais tai neįmanoma našta bus, nes tiesiog technologiškai gali nebūti galimybės ištaisyti to arba gali reikėti daugiau laiko. Dar porą pastebėjimų, jums leidus pirmininkė. Dėl programinės įrangos e, gamintojų atsakomybės pasiūlyme mes pasiūlymuose mes nesakome, kad kūrimo bendrovės turėtų būti atleistos nuo civilinės ar baudžiamosios atsakomybės. Mes tiesiog e, ten to klausimo neaptarėme. Tai nėra aptariame direktyvoje. Ir antra, sveikiname tai, jog manote, kad interneto naudojimas skatinantis subjektai turėtų būti traukti tarp rinkos subjektų. Tebe manome, kad socialiniai tinklai atlieka labai svarbią socialinę funkciją. Socialiniai tinklai dabar yra visur ir e, jie dabar konkuruoja dėl komunikacijos kanalų su tradiciniais elektroninės komunikacijos tiekėjais. Dabar labai daug žmonių naudojasi Facebook'u, kad bendrautų su savo e, draugais, tai daro dabar aktyviau, ne vienoje bendrovėje naudojamasi Facebook'u kad būtų galima e, bendrauti su e, vartotojais, e, taip reklamuoti savo produktus. Ir kadangi tos bendrovės yra šerdė skaitminės darbo atvarkės, jos turi būti įtrauktos į 14 ir 15 na, direktyvos straipsnio taikymos rytį. Dėkui. Ačiū. Dabar vėl žodis jums, pranešėjas ponas Šlitė. Taip, kaip praeitą kartą apie tai kalbėjom, labai mažai žmonių salėje buvo, taip pat yra dabar, aš girdėjau, ką Girdėjau tai, kas buvo sakyta, girdėjau, ką sakė APP, e bet norėčiau su, sužinoti, ką mano liberalai ir socialistai kad žinočiau, kuria kryptim jie masto, pabandy, pabandy, pabandysiu su jais susisiekti, kad būtų galima parengti vieningesnį pranešimą. Kaip sakėte, kai kuriuom temam e, nėra labai didelių nuomonių skirtimų, yra dėl kai kurių dalykų, kur nesutartumėm, kaip komisija minėjo, programinė įranga galėtų būti vienas tokių klausimų, tačiau tiesą sakant, jau atsibodo klausytis tokių dalykų kai nori naudotis programinė įranga, reikia pasirašyti ilgą sutartį, labai dažnai ją sudaro vos ne 28 lapai ir jeigu perskaitytum visas sąlygas, dėl kurių pasirašo eilinis vartotojas nusipirkdamas programinį įrangą, tai e, kiekvieną e, valą, e, kiekvien, kiekvienais metais reikėtų vos ne mėnesį skirti uh, tokiom sutartim perskaityti, tai tikrai neproduktyva yra. Ir e, įmonės susitarimuose yra apsaugomos nuo bet kokios e, klaidos, nuo bet kokios atsakomybės už tokias e, klaidas. Ir niekuomet teisme nelaimėtum bylos, jeigu būtų e, e, tokia klaida. Ir tarkim, kaip eilinis vartotojas, negali pakeisti tų sutarčių, gali arba visiškai nepritarti sutarčiai ir nesinaudoti tuo produktu, arba tarkim, jeigu perki operacinę sistemą. Viskas su tuo siejasi, iš tiesų negali apsisaugoti nuo tų sutarčių ir manyčiau, kad mūsų pareiga būtų užtikrinti kad programinės įrangos, kurį būtų uh, traukiami atsakomybę nu, už tokius dalykus. Aš tai nekartą kartoju, gan griežtai. Tačiau vis dėlto, jeigu kažkas atrastų, kaip pavokti pinigus, tarkim, iš banko sistemos, aišku, tai yra skubu, tai reikia skubiai ištaisyti. Galime kalbėti per kiek laiko, galime kalbėti apie mano formuluotę, tačiau aš manyčiau, kad to tikslo pats principas yra tikrai e, tai, ką mes turime e, nu, numatyti. E, dėl to, ką dar komisija minėjo, pritarčiau tam, nematau problemų ir dėl kitų problemų sutarsime su pagrindiniu komitetu. Tačiau, kaip sakiau, pabandysiu pasiaiškinti, galbūt dar yra pasiūlymų, gerų pasiūlymų, kurie nebuvo patikti. Tad iš tiesų dirbsime uh, toliau ir manau, kad dirbsime pagal normalų tvarkaraštį, e, po to, kai išsisprendė interesų konfliktas tarp skirtingų komitetų. Thank you, thank you, Mr. Ačiū, ponė Šliuteri. Viskas aišku. Ne pirmininkui užtikrinti tokį neaktyvų lankymas komitete, tačiau aš suprantu, kad jūs apgalėstavojate, kad mažai dalyvių aptariant šį klausimą. Ir aš pasistengsiu padaryti įtaką politinėms frakcijoms ir koordinatoriams, užtikrinant, kad visos frakcijos būtų atstovaujamos aptariant atskirius dokumentus e, įtrauktus į komiteto darbo atvarkę su priežastimi, nes koordinatoriai pirmiausia dėl to nusprendė. Ačiū už pasisakymą ir mes pasižymėjome jūsų nuomonės ir toliau skelbėme, kad kiti žingsniai bus tokie. Pakeitimų terminas bus spalio 15 diena, 12, dien, 12 valanda. Balsavimas komitete turėtų įvykti lapkričio mėnesį. Konkrečios datos dar nėra turėtume baigti procedūrai lapkričio mėnesį. Taigi baigiame šio klausimo svarstymą pačiu laiku, nes dabar jau 11 valandų. Ir dabar mes turime pereiti prie 20 klausimo e, dėl Stokholmo programos. Europos parlamento tyrimas, kurį užsakė politikos departamentas dėl demokratinės atskaitomybės ir parlamentinės kontrolės laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje, dėl pasirengimo daryboms ir Stokholmo programos pakeitimo prieimimo 15-20 metų laikotarpiui. Taigi, Stovalmo programos tiesinys apie jį čia kalbame. Ir dėl to mes pakvietėme du profesorius, Andrei Labail ir Filipą Debrukerį iš Europos universiteto instituto ir Briuselio laisvojo universiteto. Išklausysime šio tyrimo pristatymą, kurį patys užsakėme, kad būtų pateikta idėjų, minčių tolesniam darbui. Tam laikotarpiai, kai baigsis dabartinė Stokholmo programa. Noriu suteikti žodį programos autoriams. Sveiki, profesoriai Labail ir Briuker. ir turėsime laiko taip pat diskusijai, kad galėtume aptarti svarbiausius tyrimo elementus. Pirmiausia, kalbės profesorius Labail. Merci, monsieur le président. Dėkuoju pirmininkė, kad jūs taip maloniai mus priimate. Ačiū už galimybę jums pristatyti studiją, kurią atlikome Europos parlamento prašymų ir kuri, pasibaigiant šiai parlamento kadencijai, leidžia daryti šiokias tokias išvadas, kaip yra taikoma Stokholmo programa TVR srityje. Taigi, pradžioje noriu priminti, kad e, programos yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės tam tikras e, funkcionavimo rodiklis. Nes buvo surinktas vienas e, susitikimas, kuris e, sukėlė daug e, atgarsių, nes pirmą kartą būtent valstybių vadovai nusprendė tarsi savo darbus daryti šiek tiek kom, kryptingesnius. Ir tai laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje buvo labai naujoviška ir tai buvo tarsi tos erdvės kūrimo pagrindas. Taigi viską reikėjo išrasti iš naujo. Buvo e, pasirašyta Amsterdamo sutartis, kuris skiriasi nuo Maastrichto sutartis ties. Ir juolab, kad e, po rugsėjo 11-osios įvykių JAF valstybėms narėms buvo privalu ES ginti ES piliečius. Taigi tos pirmosios išvados ir baigėsi naujojo darbo programos parengimo. Tai buvo tarsi nauji darbo metodai ir su tam tikra nostalgija, aišku, mes galime praeis dešimčiai metų pasakyti, kad jau šie metodai šiek tiek paseno. Tiesiog valstybėms narėms buvo nemažas spaudimas ir taip pat ir Europos komisaras, kuris puikiai suvokė, kad šie klausimai, saugumo klausimai tuo metu buvo vieni iš svarbiausių. Taip pat jisai puikiai suvokė, kad šie klausimai gali jam būti proga išryškinti komisijos vaidmenį. Ir puikiai suprantame, kad tas tos patvirtintos priemonės, kurias pasiūlė buvęs Europos komisaras, leido sekti vykdomus darbus, iniciatyvas, pakeitimus ir kas šešis mėnesius jisai vis darydavo spaudimą, kad būtų pasiekta rezultatų. Deja, tų rezultatų nebuvo pasiekta. Taigi, ta programa, aišku, buvo tokia tarsi valdymo programa, nes tuo metu reikėjo, na, atsiraitoti rankovės, išrasti taisyklės, jas taikyti, žiūrėti, kurios taikomos, kurių nesilaikoma. Ir taip pat tuo metu dar plėtėsi Europos Sąjunga, nepamirškime. Ir tai tuo kaip tik ir baigėsi pirmasis priemonių paketo patvirtinimas. Ir tokie buvo, toks buvo kontekstas ir dėl to tai buvo sunku kitas Stokholmo programos aspektas. Buvo tarsi dvi galimybės. Viską pradėti nuo nulio, nes Lisabonos sutartis vėl iš naujo vertina laisvės saugumo ir teisingumo erdvę, yra tarsi naujas teisinis pagrindas. Na, mes galime su šita nauja programa pasiekti visai kitų rezultatų. Deja, deja, ne viskas taip susiklostė. Ir veikiau nulėmė antrasis variantas, tai yra įvyko taip, jog tarsi Lisabonos sutarties tarsi ir net nebūtų buvę. Ir laisvės teisingumo ir teisingumo erdvė išliko tokia pati. Taigi norėčiau būtent šitą Stokholmo programą vertinti darybų dėl naujos programos kontekste. Tikrai visko nepiešiu rožinėmis spalvomis, nes mūsų išvados na, yra tarsi kontrastas, nes jos įrodo, jog yra dar esančių trūkumų, tam tikrų disbalansų. Visą tai neturėtų užgošti ir pozityvių aspektų, kurių buvo pasiekta pagal Stokholmo programą ir kuri prisidėjo prie saugumo erdvės plėtros. Aišku, yra dar išlikusių klausimų, kaip šita programa buvo įgyvendinta ir baigiantis kadencijai, aišku, kad parlamento nariai turi tarsi užbaigti tam tikrus dosie, tam tikrus klausimus. Bet taip pat yra ir tos naujosios dėrybos dėl naujosios Stokholmo programos. Čia būtina išryškinti ir atsižvelgti į naujus iššūkius. Taigi pradžio aš kalbėsiu apie tuos trūkumus, disbalansus, o paskui mano kolega Filipas kalbės apie Na, apie tokius optimiškesnius e, aspektus. Taigi, trūkumai arba disbalansas. Tie trūkumai yra ir jie neišnyko. Atrodo, kad Stokholmo programa buvo tarsi administracinis įrankis, o ne gera praktinė priemonė. Buvo išryškinti prioritetai, tačiau ne visi jie buvo susiję su laisvėgumo ir teisingumo erdve. Juolab, kad jie dar tarpusavį dubliavosi. Akivaizdu, kad pavyzdžiui, ne, diskriminavimas laisvės erdvėje yra svarbus, tačiau e, nediskriminavimo principas turėtų lemti visą ES veiklą. Akivaizdu, kad e, šioje erdvėje e, buvo suteiktas E, šiam klausimui atskiras akcentas, tačiau visa ES veikla turėtų būti e, nulemta. Taigi, visa ES, taip pat ir e, teisės pagrindas ir sutartis rodo, kad visa ES veikla yra persunkta ir turi būti persunkta tokio, e, tokiu principu. Todėl kitas syk programa net ir nuslėpdavo valstybių narių nesugebėjimą įspręsti tam tikrus sunkumus, tam tikras problemas. Kokie jie? Tai yra TVR erdvės e, disbalansas tarp laisvės ir saugumo tikslų. tai yra tarsi atotrukis tarp tokių e, kalbų ir tikrovės. Taip pat atotrukis tarp teisės aktų ir praktikos, realaus gyvenimo. Nepaisant, aišku, to, kad buvo ir sėkmingų e, teisės nuostatų ar veiksmų jungtinių tautų ataskaita dėl ES migracijos politikos ir žmogaus teisių jau pastebi, kad žmogaus teisių srityje yra akivaizdžių trūkumų ir nediskriminacijos principo taikymas ir problematika kelia abejonių. Mes žinome, kad kova su terorizmu tarsi sutelkė dėmesį vieną teroristų kategorija, kad tokie asmenys yra tarsi potencialūs nusikalteliai, o jie yra būtent kito gymio iš arabų valstybių e, atvykstantis piliečiai ir kurie neturi tų mėlynų akių. Taigi, tai įrodo, kad e, tos oficialios kalbos ir praktinis gyvenimas šiek tiek skiriasi. Žinoma, yra ir teigiamų dalykų, pavyzdžiui, Frontex veikla. E, čia Frontexe yra net atskiras pareigūnas, kuris atsakingas už šios klausimus. Norėtume, kad e, prieglopšio agentūra irgi būtų taip pat organizuojama. Taigi, tai yra pirmas tas trūkumas, pirmas disbalansas. Kitas dalykas tai yra domenų apsauga. Jau kiek laiko mes kalbame apie tą domenų apsaugą ir čia jums baigiantis kadencijai yra tas prizmės skandalas. Kaip ES piliečiai gali gyventi, kai girdi tas gražias kalbas, o iš tiesų gyvenime susiduria tokiais skandalais. Kitas trūkumas tai yra atotrukis tarp teisingumo ir saugumo. Čia kalbėsiu trumpai, jisai akivaizdus, aiškus, tai yra taip pat ir mano asmeninė nuomonė. Aš nemanau, kad komisarų kompetencijų paskirstimas buvo padarytas sėkmingai. Saugumo dimencija, vidaus reikalų e, dimencija nulėmė ir tarsi nustumė į šalį teisingumą pakanka pažvelgti į komisiją ir e, nesunkiai suprasime, kad e, teisingumo klausimai ta, tapo tarsi nustumti į šalį, ypač komisijos darbe. Kalbu apie Eurausto vaidmenį, kuris e, tikrai įgavo e, aiškios naudos po Lisabono sutarties, tačiau tą naudą jisai negali pasinaudoti. Taigi mums siūlomas tarsi vidaus saugumo strategijos, politikos ciklai kovoti su nusikalstumumu, visos programos, kurios aišku būtina, svarbios jos. Tačiau jos slepia vieną trūkumą, kad demokratijoje e, piliečių saugumą užtikrina pirmiausia teisėjas. Ir čia ES veikla ir darbai neįrodo, kad pusiausvyrą tarp šitų aspektų yra išsaugota. Trečias disbalansas tai yra har, atotrukis tarp harmonizavimo ir įgyvendinimo. Ką turiu minėje? Es tikrai deda didė, didelės pastangas, įdė daug darbų, tačiau tas techninio, techninis progresas nebuvo grindžiamas teisės aktų prieimimu. Jūs e, galite susipažinti su visa eile e, mūsų parengtų priedų, kurie aiškiai įrodo, kiek buvo pasiūlyta tekstų, kiek pasiūlyta komunikatų, kurių paskirtis buvo tiek teisės aktų ar patariamojo pobūdžio pobūdis ir kiek iš jų pasiteisino. Taigi, apibendrinant, 20 tik tai teisiškai saistančių teisės aktų. Tai nėra daug. Tuo tarpu literatūroje, kalbose tiek daug e, kalbama apie tas gerasias intencijas, ketinimus, įsipareigojimus. Ir šiandieną sunkiausia viską įgyvendinti. Kiek mes daug kalbame apie teisų apsaugą, tačiau tas žingsnis nuo kalbų prie darbų, tai darosi labai sunku. Kiek daug teisingumo teisme bylų dėl įsipareigojimų nesilaikymo. Ir imigracijos, policijos ar saugumo srityje tai iškart kelia problemų. Nes jeigu yra bėdų vidaus saugumo srityje, jeigu yra taisyklės, tai būtent čia iškart jos ir pasireiškia problematika čia ir išlenda, įla išmaišo. Taigi mes matome, kad atskirose srityse toks atotrukis stiprėja, ypač nelegalios migracijos srityje. Toliau, e, baudžiamosios materialinės teisės srityje irgi blogai. Procedūrinės baudžiamosios teisės srityje tai yra jau šiek tiek geriau. Taigi, viena vertus, arba teisės aktuose E, buvo pasirinkta Lisabonizacijos opcija arba buvo sustiprinti teisės aktų e, poveikis veikimas. Tačiau dažnai ES niekur nepas, ne, nepasirinko. Tačiau e, būtina paminėti ir teigiamą e, aspektą. Padaugėjo įvairių agentūrų. Tai tarsi paradoksas. Juk tai tam tikrose srityse, kur valstybės narės taip gina savo kompetenciją, mes galime sukurti, pavyzdžiui, agentūras, kurios atsakingos už prie, e, sienų apsaugą, už prieglopsti, turime ne Eurojustą, Europolą. Taigi, todėl manau, kad tai yra teigiamas dalykas. Juolab, kad e, praktikai jau e, galėjo pasiremti tomis procedūromis. Pavyzdžiui, Europos arešto mandatas aiškiai rodo, jog jau dabar yra pasinaudojama šita europinė taisyklė ir kasdien naudojamasi šią priemonę, šio įrankiu. Taigi, tai mūsų supratimu yra, kaip jau minėjau, tas trūkumas. Ir kitas, ketvirtasis trūkumas, tai yra nevienoda padėtis valstybėse narėse. Laisvės saugumo ir teisingumo erdvė tai yra tarsi eufemizmas. Ir už jos lėpėmės tikrai norėdami paslėpti Stokholmo programos netaikymą. Jūs puikiai žinote civilinės erdvės klausimais Danijos klausimą. Bulgarijos ir Roma, Rumunijos Šengino klausimai irgi yra tarsi rakštis Europos Sąjungoje. Nesutarimas tas. Toliau e, Didžiosios Britanijos e, pareiškimai, kad jie gali išstoti iš šio protokolo, irgi nėra teigiamas e, E, dalykas, kai kas, aišku, jį pristato kaip kažkokį tai šansą, bet mano supratimu tai yra žingsnis atgal, regresas. Todėl šitas disbalansas, kuris turėjo Stokholmo programos dėka išnykti, jisai tik tai išryškėjo ir pablogėjo situacija, kuri e, net ir po Berlyno sienos sugriuvimo niekiek nepasikeitė. Solidarumas po šių pokyčių tarp valstybių dėja nebuvo pavyzdinis. Dabar nesenas pavyzdys, pavyzdžiui, Graikija. Graikija neturi lėšų kovoti su imigracija ir tai rodo, kad dėja jinai nesusilaukia pagalbos. Ir todėl laisvės saugumo ir teisingumo erdvės reikalavimai turėtų būti na, griežtesni. Toliau, tam disbalansas tam tikrose srityse. Yra legalios migracijos sritis ir net šioje vietoje stengiamasi nutilėti, kaip yra įgyvendinama Stogolmo programa. Kodėl? Todėl, kad e, yra akivaizdų disbalansai. Valstybės, aišku, sustiprino kontrolę prie savo sienų, kovodama su nelegalia migracija. Tačiau visa kita buvo nutilėta. Visa kita, kas buvo daryta dėl um, sezoninių darbuotojų įvežimo. Pavyzdžiui, Jungtinė karalystė kvestionuoja ES piliečių teises atvykti į jų šalį. Kai, valst, kai kurių valstybių narių e, piliečiai, Bulgarijos ar Rumunijos piliečiai yra priskiriami net trečiųjų šalių piliečiams. Tai teisų pažeidimas. Toliau, išorės ir vidaus e, sričių e, disbalansas. Lisabonos sutartis leido tikėtis, kad e, užsienio politikos e, per restruktūrizavimas atneš naudos ir tiesiog liko įsiaiškinti, ar TVR sritis bus e, savarankiška. Bet matome, kad viskas sugriuvo, nes paskendome kažkokiuose plačiuose dėrybose, nesvarbu ar tai būtų transatlantinės dėrybos ar daugia šaliai susitarimai su trečiosiomis šalimis, matome, kad yra kažkokios e, atskiros e, dėrybinės nuostatos, bet kurios nėra tarsi e, iškeliamos į pirmą vietą. Na dabar apie šiek tiek optimis, optimiškesnius aspektus. Buvo ir, na, tų sėkmės istorijų. Kasgi tai yra? Prieglaušio, teisės aktų paketo patvirtinimas. Niekas nesitikėjo, niekas nemanė, kad šitas traukinys atvyks į stotį. Aišku, galima kritikuoti. Ypač pasiskaičius AFCR kritiką, tai matome, kad kiek daug neigiamų dalykų. Tačiau mūsų pratimu šitas dosie mūsų tose sėkmės istorijose yra vienas iš pirmųjų. Toliau. Politikos vykdomumo aspektas. Agentūros. Vis daug didėjantis agentūrų skaičius prisidėjo prie, na, veiksmingesnės politikos. Ir tai yra, buvo būtina, kad e, šita erdvė įgytų savo prasme, konkretumą. Jūs turbūt tikrai anksčiau įsisamondote už nacionalinius parlamentus tą svarbą, kad būtina keistis informaciją ir ją apdoroti. Per artimiausius metus čia mes matome dar daug darbo. Trečias dalykas tai yra abipusis pasitikėjimas tarp valstybių narių. Labai ilgai ta savoka buvo tik tai žodžiai. O dabar, kai buvo vykdoma šita programa, įsitikinama, kiek daug pažangos šioje srityje pasiekta. Kodėl? Todėl, kad tie civilinis, baudžiamosios srities prioritetai, net teisingumo teismas kalbėjo, kad pagal Dublino programą e, abipusis pasitikėjimas turi būti svarbus. Visą tai leido sumažinti tą atotrukį tarp nacionalinės teisės ir ES teisės, kad šios teisės viena prie kitos artėtų, o netoltų viena nuo kitos. Taigi, kokios rytis buvo labiausiai E, pasiekta srityse tose buvo daugiausia pažangos. Tai yra teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose ir glaudesnis tų teismų bendradarbiavimas. Tai yra susijęs su kasdieniu piliečių gyvenimu ir tai gerokai svarbiau nei kažkokie biometriniai duomenys ar kiti dalykai. Taigi, teismų bedaravimas civilinėse biblose priartino ES prie piliečių, ypač e, tarp kai kurių valstybių. Toliau, procedūrinės teisės. Kai kurios valstybės e, prieštaravo numatytai programai teisė į advokatą, į vertėją ir kitus klausimus. Visą tai kėlė ne, nesantaiką tarp valstybių narių, bet dabar pozicijos artėja. Ir toliau baudžiamosios materialinės teisės aspektai. Dovanokite, profesoriau, jau mes išikvojame pusvalandį, bet būtų labai gerai, kad liktų laiko ir valstybių atstovams, parlamentarams. Todėl būtų gerai, kad jūs bandytumėte perėti prie išvadų kad e, liktų laiko ir diskusijoms. Nenutraukite tų savo kalbos, bet tiesiog e, eikite prie pabaigos. Dėl e, kitų aspektų kalbės mano kolega, bet norėčiau pasakyti dvi mintis. Šiandieną ES atrodo yra nepajėgi įveikti krizę. Ypač turiu menyje prieglopšio klausimus. Ir krizės Krizė Sirijoje dar tik prideda mums daugiau problemų, kurių jau pris, e, ir buvo tiek daug su arabų pavasariu. Ir kitas dalykas yra tas, kad e, programa neužtikrino iš tiesų teisės viršenybės ES. Tai tie yra du aspektai, kurie patys svarbiausi mano supratimu. Dėkoju profesoriu Labailiu, o dabar tęsime. Ir e, žodį sutikime profesoriui Debrukeriui. Dėkoju pirmininkė, kalbėsiu trumpai dėl naujosios programos e, svarbiausių aspektų. Mes bandėme juos išryškinti, jie yra trys - politiniai, instituciniai ir techninio pobūdžio tikslai arba svarbiausi dalykai. Politiniai aspektai, tai yra pagrindinės teisės, apie tai jau buvo kalbėto, kitas dalykas yra solidarumo principas. 80 sutarties straipsnis solidarumo principą tarsti institucionalizuoja laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje, nes iki tol e, jisai buvo pakankamai neutralus. Šita nuostata neturi tiesioginio poveikio, tačiau jinai yra privaloma ir man atrodo, kad naujoji programa turėtų skirti labai didelį dėmesį solidarumo principo taikymui. Toliau, instituciniai e, tikslai. Akivaizdu, kad Europos parlamento vaidmuo rengiant Stogolmo programą yra labai svarbus. Jūs puikiai žinote, kad šiandieną išriškėjote didelę įtampą tarp parlamento ir tarybos, nes parlamento pirmininkas priminė e, Europos vadovo tarybos atstovams birželio mėnesį, koksgi yra tas terminas patvirtinti programą. Ir 14, mėnesiai, ir 14 metai yra nepriimtina data patvirtinti naująją programą ir buvo pasiūlyta tiesiog po naujų rinkimų įgyvendinti tai, kas buvo e, tvirtinta aukš, ankstesnės kadencijos parlamente. Tai yra nepriimtina, nes būtina tą e, politinį tvarkaraštį tarsi priderinti prie akivaizdžios tikrovės. Toliau techniniai tikslai kągi tai reiškia techniniai tikslai. Pirmiausia, turiu omenyje įvertinimą, tai yra ekspost įvertinimą. Manytume, kad e, reikia keisti situaciją, nes e, čia mes nepadarėme pažangos, o einame atgal. Nes laisvės saugumo ir teisingumo erdvės e, vertinimo rezultatų mes šiandien neturime. Neturime net jokios priemonės, kaip atsiskaityti už tuos patvirtintus mūsų įsipareigojimus, tekstus. Jau nekalbu apie kokybinį programos įvertinimą, kurį šiandien atlikti vėluojama, nes yra atliekami tie ekspost įvertinimai, kurie grindžiami poveikio vertinimais. Taigi būtina dabar kažkaip tobulinti šitą vertinimo e, procesą. Ir paskutinis žodis dėl teisėjo vaidmens, kuris e, yra tas komisijos atstovas. Komisija ir generaliniai direktoratai turėtų iš tiesų suprasti, kad yra naujas kontekstas. Laisvės saugumo ir teisingumo erdvė jau yra akivaizdi tikrovė, aišku, galima tai ginčyti, bet teisės aktai liūdė priešingą dalyką. Ir reikia, kad komisija pasinaudotų e, turimais teisės instrumentas, tai yra galimybė pateikti ieškinį dėl įsipareigojimo nesilaikymo teisingumo teismui. Atrodo, kad buvo tokių skundų paduota daug. Tačiau 90 procentų atveju tai yra skundai dėl to, kad buvo pavėluota įgyvendinti, perkelti teisės aktus, o ne dėl ko nors kito. Todėl reikėtų, kad komisija arba naujoji komisija pakeistų savo elgesį, pasinaudotų šituo šita galimybė pateikti ieškinį dėl įsipareigojimų nesilaiko, nepaisant to, kad vyksta darybos su valstybėmis narėmis. Taigi, mes pasiekime už naują programą, o šiandieną net ir nepaisant vykstančių debatų akademiniuose sluoksniuose, privalu nepamiršti, kad vis dėlto šiais įrankiais, Stokholmo programos įrankių, buvo pasinaudota ir buvo pasiekta teigiamų rezultatų. Taigi tiek, pirmininkė, būtų e, mūsų pastabų ir tai yra svarbu, nes svarbu ypač pabrėžti parlamento vaidmenį, nes parlamentas tvirtina programą artimiams, e, kitiems penkeriems metams. Mes galime, aišku, apsiriboti paprastais rezultatais, bet siekime aukštų tikslų. Ačiū, ačiū už pasisakymus, už uh, išsame analizę, ko pasiekta Stokholmo programos rėmose patvirtinus ją 2009 metais. Tai buvo įdomu. Dėkojame Jums, nes mes šio tyrimo ir paprašėme. Ir pakvietėme jūs e, jį pristatyti komitete. Žinoma, kad tai bus įkvepiantis indėlis e, toliau mūsų laukiančiam darbui. Mes bandėme įvertinti Stokholmo programos rezultatus ir mes turime parengti politinius sprendimus, kurie yra prieštaringi. Ne. Tai yra pati mintis, kaip pratesta bus Stokholmo programa, ar ją reikia ją tęsti. Dar penkeriems metams numatant programą, kuri būtų patvirtinta kokiu nors vardu e, kitai Europos parlamento kadencijai. Na, visų pirma, teisės saugumo ir teisingumo sritis išrasta tarsi iš naujo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Ne tik dėl jos didesnio sudėtingumo, daugiau didesnio skaičiaus elementų. E, kurie turi visai, yra visai kitokios prigimties negu anksčiau. Atsiradus trečiam ramšiui e, Mastrito startėje, po to priemus Niso sutartį ir Lisabono sutartį. Tai tapo nauja starties dalis su daugeliu komponentų įskaitant tarp versinio bendradarbiavimo aspektus, e, taip sakant, lisabonizavimą, tai yra prieglapščio e, sritį ar sienų priežiūrą. Ir Europos parlamentas įgavo naujų galių, e, rengdamas teisės aktus ir baudžiamosios teisės srityje, ne tik E, teisės, teisingumo ir saugumo sritis išsiplėtė, bet ir Europos parlamentas e, turi didesnį vaidmenį. Dabar Europos parlamentas turi renkti teisės aktus, e, bendradauti su nacionaliniais parlamentais, kurie nenustoja egzistuoti. Uh, laisvės saugumo ir teisingumo srities aspektuose. Jie taip pat aktyviai dalyvauja ir įgyventinant tikslus, kurie yra numatyti. Taigi šis klausimas ne tik yra jautrus, bet ir ginčinas klausimas. Čia yra įvairių dilemų, galimybių pasirinkti, kur reikia politinių sprendimų ir Europos parlamentas turėtų daryti įtaką, turėtų pasisakyti šiais klausimais. Ir jūsų e, išsami analizė. Visų pirma, tų priežasčių, kodėl mes atsiliekame nuo lūkesčių gyvendinimo, kodėl daugelis tikslų, kurie numatyti Stokholmo programoje, nebuvo dar įgyvendinti, ypač kalbant e, apie pagrindinės e, teisės, e, tai yra duomenų apsaugos paketo rengimo. Ir antra, kokiegi laukia iššūkiai. instituciniai, politiniai. Ir galbūt e, techninių aspektų iššūkiai. Taigi situacija yra sudėtinga. Reikia siekti pusiausviros ir turėtume parengti pranešimą apie galimybę Stokholmo programos įpėdiniui. Dėl to dar reikės apsispręsti. Dėkoju Jums už Jūsų e, pastabas. Pone Koelijo, aš mačiau Jūsų pakeltą ranką. E, atsiprašau, kad e, nesulaukiau Jūsų. Dabar ponas Bronsas ir po to pranešėjais teiksime žodį, nes jūs esate, atrodo, vienintelis likęs šias salės, salėje. Atrodo, kad 3,3 procento narių dalyvavo anksčiau. Aš esu 50 šias, procentų iš esamų narių. Vakar, man atrodo, e, mūsų buvo, buvo daug daugiau, aš sudariau 12,5 procentų dalyvių įdomu, ar prieš rengiant šios klausimus e, galbūt reikėjo paklausti narių, ar kad jie įsipareigo, paprašyti narių, kad jie įsipareigoti atvykti į šį klausimą. Nes atrodo labai keista, kad kviečiame žmonės pasisakyti ir po to niekas neina pasiklausyti. Kaip ten bebūtų. Disbalansas, kuris, kurio nepaminėjo profesorius Labail, tai yra E, disbalansas tarp retorikos ir e, praktikos ret... politikos partijos draudžiamos ar yra bandoma kai kurias už... uždrausti Belgijoje, Vokietijoje. Europos politinės partijos, aišku, yra skatinamos, tačiau joms sakoma, ką jos gali ar negali išsakyti kaip savo nuomonę. Sakoma, kad laisvės žodis yra svarbus, laisvė, tačiau Prancūzijoje kandidatas į prezidentus, parlamento narys yra persekiojamas už jo pasisakymą e, siekiant prezidento posto. Žmonės persekiojama dėl jų pasakytų ar parašytų žodžių, kuriuose net neužsimenama apie smurtą, smurto skatinimą ar e, grasinimus. Man atrodo, Nyčia sakė, kad kai mintis e, išriškiama žodžiais, tai rodo, kad tos minties laikas jau praėjo. Man atrodo, kad tie, kur daugiausia kalba apie laisvę ir demokratiją, mažiausiai apie tai galvoja. Laisvė reiškia represijos, demokratija reiškia kontrolę ir atskirtis. Tai tiek aš turiu pasakyti. Bent jau aš pasakiau tai. Uh, e, uh, e, nusekliai. Taip, e, ponia Bronsai. Lybė komiteto sesija ar posėdis traukėsi tris dienas, pradėjome, pradėjome nuo pirmadienio, šiandien jau trečiadienis. Tačiau aišku, kad čia nepasiteisnimas e, lankymo e, klausimą reikia spręsti koordinatorių posėdėje. Na, ačiū, kad jūs įvykdėte savo užduotį, kurios mes e, iš jūsų prašėme, poniai profesoriai. Tai yra įvertinate E, Stokholmo programą. Labai gaila, kad tiek mažai mūsų čia susirinko ir rimtai turėsime apie tai pasikalbėti koordinatorių posėdėje. Na, bet jeigu mes prašome įtraukti tam tikrus klausimus į darbo tvarkę ir po to prašome profesorius pristatyti e, šios klausimus, bent jau politinės frakcijos galėtų užtikrinti kad jos bus atstovaujamos tuomet, kuomet klausimas yra pristatomas. Na, dabar e, siūlau Jums pakomentuoti e, mūsų pasisakymus. Labai trumpai. Man atrodo, kad tikrai mes su džiaugsmu galime pripažinti, jog čia dalyvaujame jūsų posėdė. Bet svarbiausia ne tiek mūsų kalba, o tiesiog mūsų e, ataskaitos e, rezultatai, kur yra skaičiai, statistiniai duomenys ir rodo, kaip keitėsi įvairūs tekstai, kaip buvo koreguojama programa. Taigi, jeigu vis tik tai mūsų studija jūs domina ir gali būti naudinga, tai įvertinkite jos raštišką variantą ir taip pat vertinkite tiek teigiamus, tiek neigiamus mūsų pastebėjimus, išvadas. Ir grįžtų prie pastebėjimo, jog ES turėtų vis dėlto kvestionuoti savo darbo metodus, ypač programavimo metodus, programų rengimo metodus, nes TVR sritis turi didelės įtaikos nacionaliniams teisės kultūroms. Todėl negalėtume tų sprendimų palikti e, besikeičiančioms pirmininkančioms valstybėms ir e, orientuotis priklausomai nuo kažkokių įvykių. Turime turėti liniją, darbo kryptį ir jos laikytis. Stokholmo programos darbas turėtų patekti į platesnį suplanuotą darbų kontekstą. Tam dvi priežastys. Pirmiausia, mes siekime veiksmingumo, o antra - atsakingumo. Veiksmingumas būtinas tam, kad kai bandome įgyvendinti kažkokį teisės aktą arba jį analizuojama po 3-4 metų, mes suvokiame, kokie yra trūkumai. Jeigu yra politinių, sakykime, kliūčių, mes galime jas įveikti. Tam tai reikalinga. Toliau, atsakin, atsakingumas. Taryba, komisija galėdavo nurodyti, kur yra trūkumai. Ar taryba padarė savo darbą, ar parlamentas pateikė savo nuomonę ar panašiai. Jeigu e, komisija tai atlikdavo, būdavo aišku, kur yra e, kliūtis. Taip pat ir yra tam tikras žaidimo aspektas tarsi būdavo nurodoma pirštu, kas kaltas, kas netlieka savo pareigų, tačiau tai tarsi užstoja pagrindinius aspektus, tai yra valstybių narių e, netliekama darba ir problemas. Tai jeigu šiandieną mes baigėme pagaliau tą Stokholmo programą ir tarsi nuo Amsterdamo sutarties niekas nebūtų pasikeitę, tai aiškiai rodo, kad yra kažkur prasilenkama su tikrovė. Prokuratūros teigimas, Eurojusto institucija. Ir teigiama, kad prokuratūra bus e, kuriama pasiremant Eurojusto patirtimi. Eurojusto institucija. <laughs> Na, toks požiūris aišku rodo, jog kažkur yra bėda, problema. Būtina keisti programavimo metodus, programų kūrimo metodus ir dėl tokių įsitikinimų mes ir esame čia, atėjome su jais pasidalinti su jumis. Profesorių Debrukir. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Mums tikrai buvo puikia galimybė dirbti šios rytie daugiau nei 20 metų, mes ir komisijoje dirbome. Ir kartu su profesoriumi mes pastebėjome, kad tas bendras klimatas šioje srityje keitėsi. Turiuomenį laisvumo ir teisingumo erdvės tą bendrąjį klimatą, nes per 20 metų mes akivaizdžiai pasiekėme daug pažangos, nes viena vertus buvo ir tas institucinis kontekstas, bet buvo tarsi ir kūriamos naujos politikos. Todėl buvo svarbu diskutuoti dėl naujų programų. Jeigu vis dėlto jūs norite patvirtinti tas oficialias programėlės, kad užtikrintumėte, jog laikote sutarties, tai uh, tikriausiai tai ženklins pabaigos pradžią ir laisvės saugumo ir teisingumo erdvė bus ta politika, kuri bus uždaryta į stalčių. Aš tai sakau turėdamas omenyje jūsų kadencijos pabaigą. Bet e, kai bus naujos kadencijos parlamentas, tai šiam klausimui turėtų būti skirtas pagrindinis dėmesys. And, uh, Dėkoju profesoriams. Kitas mūsų komiteto posėdis bus rugsėjo 24 dieną nuo 9 iki pusės pirmos, o paskiau nuo 15 iki 18.30 ir kitą dieną, 30, rugsėjo 30, posėdis vyks po pietų nuo 15 iki 18.30. Ačiū visiems. Pana Braunsai. Um, I think I noted that you said there's uh... Sakėte, kad posėdis bus 24, po to 30, po to 3. Na, nežinau, ar nebūtų buvę įmanoma. Na, tas pakeitimas bent jau dabar pageidautinas būtų sujungti tos posėdžius, tai atvykimo prasme būtų kur kas lengviau, nes e, nariai atvyksta dienai, grįžta, po to atvažiuoja pusdienį, vėl grįžta namo ir taip toliau. Pirmininkas. E, taip yra dėl laiko sumetimų ir dėl tų e, tyrimų, kurie atliekami mūsų komitete, juos sunku e, organi organizuoti, e, posėdžius organizuoti, nes dalyvauja sekretariatas, visi turi savo darbo atverkės, reikia užtikrinti vertimą žodžiu ir, aišku, mes visuomet siekiame, kad, kad turėtume tokį protingą derinį. Panas Brons, e, esu komiteto narys, tenkiuosi dalyvauti kaip įmanoma e, daugiau, bet kitas iki savęs klausiu, ar tikrai pagristai išleisiu šimtus eurų e, trijų valandų posėdžiui. Priemėm domien, ką Jūs pasakėme. Dėkui visiems, posėdis baigtas.